um, so dear colleagues, let's open. Mėly kolegos, pradedame popietinį mūsų posėdį ir periname prie 13 darbo tvarkės punkto. Kalbėsime apie atlyginimus atlyginimą už tarptautinius mokėjimus ES bei atlyginimą už valiutos keitimą. Svarstysime nuomonės projektą šią temą. Pranešėja ponė Eva Maidel. Prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Labadiena, kolegos. Šiais metais pažymime 20 penkis metus nuo bendros rinkos sukūrimo. Ir vis dėlto e, daugelis Europos įmonių ir piliečių dar negali pasinaudoti visais vidaus rinkos privalumais dėl išliekančių e, kliūčių ir barjerų. Tarp valstybiniai mokėjimai vaidina labai svarbu vaidmenį e, Europos ekonomikoje E, paslaugų naudotojai iš septynių ne ES valstybių narių, ne eurozonos narių turi mokėti labai didelius mokesčius e, už tokias paslaugas, nežiūrint tai, kad egzistuoja SEPA bendra Europos ekonominė erdvė, e, eurozonos erdvė, todėl siūlau komisijai pakeisti reglamentą 97 ir užtikrinti žemesnius mokesčius uh, kad už, užtikrinti galimybę mokėti mažesnį mokestį už įvairius sandorius. Taip pat būtina užtikrinti lygias galimybės visų ES šalių e, veikėjų. Komisija paskaičiavimais e, taip būtų tų priemonių dėka Europos piliečių e, piliečiai galėtų sutaupyti apie 900 milijonų eurų. Reikia taip pat palengvintų integraciją ES, e, taip pat e, užtikrintų geresnį judėjimą tarp valstybių narių. Komentuodama pasiūlymo turinį, noriu pasakyti, kad nors komisija siekia didesnio skaidrumo ir e, pagirtinos pastangos užtikrinti gėlesnės galimybės. Vis dėlto turime labai kruopšiai pasirinkti e, tinkamas priemonės šiems tikslams pasiekti. E, Todėl siūlyma suteikti galiojimus EBAI, parengti reglamen, e, techninį regla, reglamentą viršytų šio reglamento e, tikslų aprepti. Be to, siūlymas e, tikslesnius techninius aspektus aptarti antrinės teisės aktuose padidintų gyvendinimo išlaidas. ir mm, tokios priemonės neigiamai atsilieptų vidaus rinkai, o mūsų tikslas jų išrengti, išvengti. Tai prieštarautų pagrindiniams ES ekonomikos principams, taip pat laisvai konkurencijai, nes tai būtų susijęs su kainų reglamentavimu, kainų fiksavimu. Valiutų keitimas būtų vykdomas tinkamai, jeigu būtų užtikrintos tam tikros laisvės paslaugų teikėjams. Todėl siekiame e, tobulinti ir keisti komisijos pasiūlymą būtent tą kryptimi ir teikiame keletą mm, patikslinančių pakeitimų. Reglamentas atveria unikalią galimybę pademonstruoti konkrečiai ir praktiškai, kad ES gali pasiekti ir pasiūlyti konkrečius praktinius sprendimus bei uh, pašalinti e, išliekant, išliekančią neligybę vidaus rinkoje. Noriu padėkoti už visą darbą, kurį nuveikė mano komanda bei komiteto sekretoriatas ir esu pasirengusi toliau e, dirbti sparčiai ir bendradarbiauti su kolegomis, kad draugė pašalintume dar vieną išliekančią kliūtį Europoje ir taip užtikrintume geresnės galimybės, geresnį gyvenimą Europos piliečiams ir pasiūlytume verslui geresnės sąlygas. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dėkojame pranešėjai. Ir toliau išklasysime šešėlinių pranešėjimų. Toliau Sozemų frakcijos vardu Ole Ludvikson. Ačiū pirmininkė už man sutiktą galimybę pasisakyti. Noriu padėkoti pranešėjai Evai Maidel už pranešimą ir už jo pristatymą. Gerai, kad ir komisija, ir pranešėja nori su, suvienodinti mokesčius už e, sandorius e, su kitomis valiutomis ir ES valiuta, eurais. Tačiau peržiūrėjus komisijos pateiktą pasiūlymą, mat, pamatome, pamatysime, kad dar jis tikrai tobulintinas. Pavyzdžiui, komisija nori sumažinti tarp valstybinių sandorių kaštus visose valstybėse narėse. Parlamento pranešime dėl ES e finansinių paslaugų plano komisija raginama sumažinti E, mokesčius e, už, už sandorius visose valstybėse narėse. Bet kokie reglamento keitimai turėtų reikšti, kad mokestis už tarp valstybinius sandorius turi, tur, turėtų būti toks pat kaip ir mokesčiai už e, sandorius e, konkrečios šalies erdvėje, ten, kur mokėtojas gyvena ir dirba. E, Jeigu mūsų tikslas sumažinti tarp valstybinių sandorių mokesčius visose valstybėse narėse, tuomet būtų logiška manyti, kad reglamento pakeitimai turėtų apimti visas ES valiutas. Manoma, kad tai kainuoja vartotojams apie 3 milijardus eurų, tačiau Europos vartotojai ir įmonės sutaupytų pusantro milijardo eurų per metus remiantis pačios komisijos parengtą poveikio vertinimo analizę, Europos vartotojai ir įmonės e, tikrai gautų daug naudos pasirinkus šį variantą. Per nelik dažnai šiandien vartotojai turi mokėti mokestį, kai jie išsima, nori išsimti grinų pinigų užsienyje. Tai vadinama dinamiška dinamiškų valiutų keitimu, tačiau vartotojams tai visiškai nenaudinga. Ne nes kažką perkant paprastai sumoki daugiau nei tikroji to pirkinio vertė. Vartotojai turėtų būti informuojami apie tokius, mm, tokius mokesčius ir apsispręsti, e, kokie mm, nustatymai turėtų galioti e, naudojantis e, kredito kortelę ar mokėjimo kortelę. tokie turėtų egzistuoti galimybė keisti e, šį, vartotojas turėtų galimybę keisti savo kortelės e, e veikimo parametrus ir atitinkamai e, e, išsiimti pinigų savo palankių kursu. Net jeigu Pavyzdžiui, tokie finansiniai sandoriai vyksta kelių dienų laikotarpyje. Per dieną valiutų kursas smarkiai nepasikeičia. Ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti, sako kalbėtojas, ir tikiuosi galimybės sėkmingai bendradarbiauti su pranešėja ir tikiuosi, kad e, ir toliau e, vyks sėkmingos diskusijos varstant šį pranešimą. Pirmininkas, ačiū. EKR frakcijos vardu. Ponas o Ozog. Ačiū pirmininkė. Pone pranešėja. Noriu padėkoti už parengtą pasiūlymo tekstą ir noriu pasakyti, kad šio pranešimo nuostatos atitinka mūsų frakcijos pagrindinius principus. Mes pritarėme pagrindiniam pokyčiui, tai yra siūlymui įvesti nustatytus vienodo dydžio mokesčius e, už e, valiutos keitimą visoje eurozonoje. Tuo pat metu manome, kad suderinimo mastą reikėtų išplėsti ir apriepti visų ES šalių valiutas. Mes suprantame, kad euras labai svarbus priekybiniuose sandoriuose, bet turime nepamiršti, kad banko ir klyringo operacijose visos valiutos turėtų būti traktuojamos vienodai. Ir nemanome, kad eurozonos bankai turėtų veikti pagal kitokius principus ir taikyti kito, kitokius mokesčius mm, už eurą nei už kitas valiutas. Vartotojams tai labai svarbu nes jų požiūrių e, kitos valiutos, ne euras, bū, taptų antrarūšėmis valiutomis, o tai prieštarautų bendrosios rinkos principams ir mes tam negalėtume pritarti. Noriu taip pat priminti, kad šis siūlymas e, išplėsti apriepti reglamento ir apimti visas valiutas buvo svarstomas e, e, tam tikrame etape. Tačiau komisija atmetė tokį siūlymą, bet nepateikė argumentų, kodėl priėmė tokį sprendimą. Aš, tik, aš matau, kad pranešėja tai supranta, nes septintajame pakeitime ji ragina Europos komisiją atsižvelgti į tai, atsižvelgti į apriepties, į siūlymus išplėsti apriepti. Galbūt reikėtų nueiti dar toliau. Todėl norėčiau kreiptis į pranešį ir paraginti ją žengti dar vieną žingsnį priekin. Dar vienas svarbus dalykas - tai e, valiutų e, kurso keitimo skaidrumas. Aš sutinku, kad dabartinė situacija tikrai yra netenkinanti, todėl manau, kad reikia užtikrinti e, valiutų keitimo operacijų skaidrumą visiems vartotojams. Dešimtajame pakeitime siūlome įtraukti reikalavimą taikyti, kuris galiotų visų e, operacijoms visomis valiutomis, bet manome, kad jis nėra pakankamai skaidrus kokios. Tikimės, kad ateityje bus pasiūlytas praktinis tinkamas sprendimas šiuo klausimu. sunku tikėtis, kad visi vartotojai e, automatiškai žinos apie visas savo galimybes kai jau esi prie e, kasos langelio ar bankė ir ruošiasi daryti kažkokią operaciją, nebūtinai apie viską pagalvoji, juolab, jeigu už tavęs yra žmonių eilė. Informacija suteikiama vartotojui e, pirkimo pardavimo operacijos momentu turėtų būti tikslesnė. Kartais tie sandoriai įgyvendinami praėjusiems dienoms po o, operacijos fiksavimo datos. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad turėtume ieškoti sprendimo paremto kompromisu, kuris apimtų viena vertus visų susijusių įmonių interesus bei ne, nebūtų pamiršti ir vartotojo interesai. Pritarėme pranešėjo siūlymui dėl Europos priežiūros valdybos. Ir, ir bankomatų priežiūros. Mes pritarėme pranešėjos pasiūlymams šią temą. prisimenant ankstesnę epochą, ki, ki, kitus laikus, pamenu, kad kainos buvo regla, reguliuojamos ir to, tokios sistemos poveikis tai rinkos smūgdymas. Tikiuosi, kad šis siūlymas bus E, apsvarstytas ir parlamentas jam pritars nevėluodamas. Mes pateikėme savo pakeitimų pasiūlymus anglų kalba su argumentais. Siūlome išplėsti direktyvos aprepti ir įtraukti visas, visų valstybių narių valiutas, kaip, jau, minė, kaip jau minėjau, bei pateikėme papildomų pasiūlymų dėl valiutų keitimo operacijų skaidrumo. Ačiū uždėmesi. Uh, Dabar Aldė frakcijos vardu ponas Ježek. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisijos pasiūlymą ir jo tikslą. Tikiu, pirmiausia, būtinybę užtikrinti skaidrumą atliekant tarp valstybinės valiutinės operacijas. Jeigu norime išsaugoti bendrosios rinkos vienybę, Tai privalu užtikrinti ir lygų traktavimą visoje ES. E, valiutos keitimo operacijų kaštai tarp eurozonos ir neurozonos finansinių institutų turi e, maži, būti mažesni, mokėjimo paslaugų naudotojai turi e, žinoti, kokie sandorio mokesčiai yra, už ką jie moka. Kaip pažymėta pranešimo projekte ir palaikau komisijos požiūrį, yra naudingų dalykų, pavyzdžiui, yra gerų dalykų ir pakeitimuose, dešimtas pakeitimas, kur siūloma, kad vartotojui, kai siūloma jam konvertuoti valiutą, yra paaiškinima to pasiekmes, tai atliekama skaidriai. Šiandien suteikiama kartais galimybė sumokėti savo nacionalinę valiuta tai iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasčiausias ir aiškiausias sprendimas, tačiau reikia vardinti, kokia to sąnaudos ir kiek tai kainuoja. Tai būtų naudingiausia. Pritariu pranešėjai ir tuo aspektu, kad EBS, ETS e e, kompetenciją reikėtų atmesti ir reikėtų remtis labiau rinką ir ieškoti artimesnio verslui sprendimo. Reikėtų rasti išeitį priimtiną tiek verslui, tiek vartotojams. Esu pasirengęs tęsti diskusijas šiuo klausimu artimiausiamis savaitėmis. Dėkui. Ponas Viegas, Žaliųjų frakcija, prašom. Nós somos sensíveis às preocupações subjacente a esta. Ačiū. Mūsų frakcijai svarbi dokumente nakrinėjama tema, nes norime sumažinti žmonių patiriamas sąnaudas, kai atliekami tarptautiniai mokėjimai. Tačiau pasiūlyme uh, Yra daug nerima keliančių dalykų, pavyzdžiui, bankų mokesčiai. Portugalijos patirtis atskleidžia, kad bankų mokesčiai dažnai neturi jokio pagrindimo ir nėra maži, sakyčiau, priešingai. Ir norėčiau priminti, kaip e, bankų priežiūros institucija bandė e, e, netgi skatinti bankus padidinti e, savo mokesčius ir tokiu būdu išsaugoti pelningumą. Ir taigi vėl buvo raginama padidinti mokesčius, kurie sumažėja, kai atliekami tarp valstybiniai mokėjimai. Šiandien Portugalijoje palūkanos yra tokios mažos, kad e, ieškoma kitų pajamų šaltinių ir, pavyzdžiui, buvo padidinti bankų mokesčiai. Iš pradžių tai buvo euras, po to penki ir už visą tai susimoka mūsų piliečiai. Ir tie skaičiai tikrai nėra maži. Mes regime priešingai tendenciją didinti bankų mokesčius. Beje, rinka yra tam tikrą prasme oligopolinė, o jeigu mes E, čia kalbame apie rinkos principus, tai esu dėl to nustebęs. Aš sakyčiau, būtų prasminga e, uždėti apynasrį tokiems bankų renkamiems mokesčiams, nustatyti viršutinę ribą ir tokiu būdu pagerinti situaciją visoje sąjungoje. Kita mums aktuali tema tokia. Finansinės paslaugas teikiančios įmonės taip pat e, ima tam tikrą mokestį, kai yra nusijimami grinieji užsienyje. Vartotojas už tai yra baudžiamas. Reikia mums aiškios pozicijos. Pirmiausia dėl to, kaip tinkamai informuoti vartotoją, ką, kiek jis patirs uh, nuostolių nusimdamas pinigus užsienyje. Portugalijoje čia vartotojai tikrai nėra pakankamai uh, informuoji. Bet kuriuo atveju palaikome mes šį pasiūlymą, dar norime jį kiek pagilinti, išplėtoti mano paminėtais aspektais. Beje, įgyvendinimui numatyta 13 metų. Na, sakyčiau, stipriai per ilgai. Man sunku suprasti, kam reikia tokių ilgų dokumento perkelimo terminų. Sakyčiau, piliečių tiesioginis interesas nuo to nukentėtų. Perkelimo terminai paprasčiausiai per gili. Tiesiog viskas atidedama tolimai ateičiai. Čia vėl reikia to patobulinimo. Dėkui. Dėkui, FDD frakcija. Danutė Hubner, jau prasideda spontaniškos diskusijos. Prašom, Danutė. Ačiū, aš paminėčiau dvi temas, kurias e, aptarė jau ir kolegos. Pirmiausia, reikėtų netmesti galimybės, kad e, realybė teks e, taps tai, kad bankai bandys iš kitų šaltinių susigražinti iš e, paimas prarastas e, dėl tartutinių mokėjimų kainos sumažinimo. Komisija sako, kad pasirinko geriausią sprendimą rizikai sumažinti, tačiau manęs neįtikina e, kol kas nei komisijos pasiūlymas, nei pranešime dedamos pastangos tą riziką sumažinti. Antra tema būtų jūsų griežta pozicija dėl pežiūros nuostatos. Tikrai neįprastai stipri e, ši nuostata jūsų pasiūlyme. Aišku, peržiūros nuostata naudinga, tuo pat metu paklausiu, ar manote, kad ta peržiūros nuostata realiai e, leis peržiūrėti dokumentą ir užtikrinti platesnį jo taikymą? Ar pa, tikrai pavyks suma, sumažinti ar suvienodinti mokėjimus už tarp valstybinius e, pervedimus ir ar jie tikrai gali vieną dieną tapti tą patus nacionaliniams mokėjimams. Nina Gil, ačiū, sveikinu komisijos pasiūlymą. Labai svarbu užtikrinti bendrosios rinkos veikimą, o tarp valstybiniai mokėjimai e, neturėtų kainuoti brangiau negu nacionaliniai mokėjimai. Dėja, iš jungtinės karalystės perspektyvos e, pozicija tokia, e, paliekame es ir bendrąją rinką, tai reiškia, kad mūsų verslas ir vartotojai naudos iš šios reformos negaus. Ypač nerimauju dėl naujausio Junktinės karalystės vyriausybės pareiškimo buvo pasisakyta, ką reikės daryti, jeigu nebus susitarimo. E, padaryta išvada, kad kaina Junktinės karalystės vartotojui ir verslui išauks mokėjimai per, su kreditinėmis kortelėmis, kiti mokėjimai pabranks. Dėl pačio pasiūlymo, kiek nerimauju dėl pranešėjos pasiūlymo 11 pakeitimui. Nesu iki galo įsitikinusi, ar tikrai reikia išbraukti būtent visą šią nuostatą dėl delegavimo tam tikrų kompetencijų ebai. Taip pat manęs neįtikina pirmininkas pranešėjos pasiūlymas dėl viršutinės ribos nustatymo tam tikriems mokėjimams. Aš nežinau, kiek tai padės sukurti veikiančią bendrąją rinką, kol nėra skaidrumo, kol nėra aišku, kas ką daro. Aš be abejo klausiausi pranešėjos ir girdžiu, kad norite viską palikti rinkai. Tačiau patirtis rodo, kad čia rinka neveikia, nėra joje korekcinio mechanizmo. Uh, Aš nežinau, ar turėtų pranešėja kitų argumentų už e, e, šios komisijos pasiūlymo dalies išbraukimą. Dėkui. Komisija prašo žodžio, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad komisijos bendri tikslai taip plačiai palaikomi ir mūsų iniciatyva palaikoma. Tikrai gerai, kad palaikomas komisijos tikslas e, sulyginti e, kainą tarptautinio ir nacionalinio mokėjimų ir kai kurie nariai norėtų pra, išplėsti taikymos rytį ir apimti kitas valiutas. Mes savo pasiūlyme remiamės poveikio vertinimu. Aš neprisimenu, kas e, pasakė, bet finansinių veiksmų e, plane buvo toliau einančių nuostatų, tačiau poveikio vertinimas įrodo, kad tarp valstybei mokėjimai daugiausia vyksta eurais ir e, tas mechanizmas funkcionuoja, todėl nėra pagrindo bankams neperduoti per šį veikiantį mechanizmą sutaupytų lėšų vartotojai, taigi sumažinti kainas. E, naujoji sistema mokėjimai eurais e, paskatins e, sukurti sąžiningesnę sistemą ir paskatins neurozonos narės toliau atlikinėti dažniau mokėjimus eurais ir tai suvienodins sąlygas, tą rodo poveikio vertinimas. Kitas dalykas, kaip skaidriai yra skaičiuojamas valiutos keitimas. E, reglamentuotojų peržiūros taryba e, nustatė, kad bando bankai kompensuoti per šį aspektą kitur prarastas pajamas. Todėl būtų naudinga turėti didesnį skaidrumą, kaip yra atliekamas valiutų keitimas. Tačiau techninis sprendimas būtų nepaprastai sudėtingas, kai kurie diskusijose šiandien nuskambėję pasisakymai e, liudyje, kad čia reikėtų papildomų veiksmų. Būtent dėl to komisija siūlo suteikti įgaliojimus e, agentūrai ir išsiaiškinti, kaip būtų geriausia dirbti, ji tam turi techninių galimybių. Dar vienas dalykas, e, kam nepritarė pasisakančiųjų čia dauguma ir, daugybė, e, ir dauguma valstybių narių, tai mes gal to ir atsisakysime, tačiau nustatysime bendrus skaidrumo reikalavimus, gal tai padės sparčiau judėti į priekį, o prie bendrųjų skaidrumo reikalavimų mes pasiliksime savo galimybę įvesti papildomus reikalavimus, jeigu tą rekomenduos EBA. Taigi mes galime suteikti greitai naudos vartotojai, nėra ir nebus reikalinga laukti trejus metus, ta nauda e, pasijus greičiau ir viliuosi, kad tą pavyks užtikrinti. Taip pat viliuosi, kad mūsų pozicija leis pasiekti kompromiso dėl teksto kuo greičiau ir gauti tą naudą vartotojams. Dėkui. Ačiū. Pranešėja, prašom. Ačiū šešėliniams pranešėjams ir pasisakiusiems kolegoms už jų preliminarės pastabas ir tam tikrą prasme teigiamą požiūrį, ačiū už konkrečius pasiūlymus. Labai laukiu jūsų pasiūlymų, esu pasirengusi diskutuoti, kaip tas geras išsakytas mintis, šiandien išsakytas mintis įtraukti į dokumentą. Keletą dar dalykų paminėčiau. Nors E, barjerų tarp valstybiniams mokėjimams visomis valiutomis šalinimas e, padėtų sukurti e, mažmeninę pilnai veikiančią bendrąją rinką ir tai duotų naudos verslui ir vartotojams vis dėlto nereikėtų čia persistengti, būkime atsargus, ieškokime pusiausviro Nepamirškime, kokias sąnaudas e, gali patirti ir patirs mokėjimo paslaugas teikiantis institutai. E, toks scenarius gali nuremti neproporcingai didelės išlaidas e, mokėjimų institutams, neproporcingas lyginant su realia vartotojų patiriama nauda. Paslaugų teikėjai gali turėti tik e, vienintelę alternatyvą - padidinti mokestį už kitas paslaugas, kad kompensuotų čia patiriamus nuostolius. Tai būtų tas tiesioginis poveikis dėl reglamento ir pranešime e, siūlomi pakeitimai apima 80 procentų visų tarpvalstybinių e, transakcijų pervedimų tarp eurozonos ir neurozonos. Ne valstybių narių ir tai jau didžiulis pagerinimas lyginant su status quo. Prisiminkime, e, kaip prieš porą metų dirbome su tarptinkliniu ryšiu ir pamatėme, kad pažanga Europoje kartais yra nežymi, tačiau nuolatinė. Judame žingsnis po žingsnio. Tuo pat metu esu pasirengusi diskutuoti ir apie šią pranešimo projekto dalį Jeigu mes norėtumėme reglamento taikymos rytį išplėsti ir apimti visas valiutas, sakyčiau, tai būtų tas neišvengiamas sekantis žingsnis, tačiau prieš tai reikėtų atlikti išsamų vertinimą situacijos ir dabar tvirtinamų nuostatų, taip pat reikėtų ir išsamaus poveikio vertinimo, ką mes ir siūlome pranešimo projekte dėl mokesčio už valiutų keitimą. Čia iš tiesų yra vietos pasitemti, daugiau skaidrumo reikėtų ir tai yra įmanoma. Viliuosi, kad mums pavyks būtent tą pagerinimą pasiekti artimiausiamis savaitėmis. Kalbant apie kryžminį subsidijavimą, tai kai ir koks čia būtų ryšys su mokesčiais už valiutų keitimą, tai akivaizdu, kad kol kas šis rytis yra mažiausia skaidri, aš siūlau keisti ją į gerą, daugiau skaidrumo, viliuosi, kad savo pakeitimais jūs pateiksite konkrečių minčių, kaip tą padaryti, tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo, džiaugiuosi, kad kai kurie iš jūsų pritarė tai ambicing, tam ambicingam terminui, kurį siūlome. Taigi, džiaugiuosi palaikymu ir esu pasirengusi dirbti artimiausiamis savaitėmis. Dėkui. Ačiū. Tvarkaraštis pakeitimo pateikimo terminas rugsėjo 14 vidudienis. Pakeitimų svarstymas spalio 8, balsavimas ekon lapkričio 5. E, lapkričio pirmąją sesiją turėtų būti šis klausimas svarstomas. Dabar kitas darbo atvarkės klausimas. Mm, pranešimas dėl Italijos kampionės valdybės įtarau, ir Italijai priklausančios Lugano žro dalies įtraukimo į Sangos muitų teritoriją direktyvos 2021-2021 2818 teritorinę taikymo sritį, pranešimo projektą svarstysime. Šis klausimas yra pagal 50 taisyklę svarstamas, pagal paprastintą procedūrą ir kadangi komiteto darbo krūvis yra labai didelis, o šis klausimas, šis pasiūlymas yra um, nekontroversiškas ir aš esu uh, biuro vardu pranešėjas um, šio pranešimo projekte nėra siūloma teikti jokių pakeitimų komisijos pasiūlymui. Yra tikslas yra pakeisti PVM direktyvą ir akcizo direktyvą būtent dėl to, kad Italija priklausančios Italijos kampionės savivaldybės ir Italija priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į sąjungos muitų teritoriją. Tai Šiuo metu jos yra neįtrauktos dėl geografinių priežasčių, dėl to, kad jos yra izoliuotos, kai yra ekonominių nepalankių sąlygų, tai yra Italijos Sklavas dalis Šveicarijoje ir todėl pagal istorinės priežastis buvo mm, pagristų argumentų, kodėl reikėjo neįtraukti tų dalių į ES muitų teritoriją. Tačiau dabar panašu jau tų priežasčių nebeliko ir, ir nebėra priežasčių palikti šias dvi teritorijas neįtrauktas į ES muitų teritoriją ir Italija prašo šias dvi teritorijas įtraukti į sąjungos muitų teritoriją. Ta teritoriją, kurioje galioja Sąjungos akcizo direktyva. E, komisija siūlo visgi atsižvelgdama į Italijos prašymą neįtraukti į PVM direktyvos taikymą dėl e, bendros mokesčių taikymo e, sistemos. E, čia atsižvelgiama į Italijos prašymą, nes norima užtikrinti vienodas veikimos sąlygas tarp ūkio subjektų, kurie mm, veikia kampionės savivaldybėje ir Šveicarijoje. Reikia atsižvelgti į Šveicarijos e, PVM galiojančią sistemą ir pagal šį pasiūlymą yra numatoma tik tai keisti 6.2 mm, e, punkto teritorijos, šias e, teritorijas perkelti į straipsnis 6.1. Tai yra teritorijos, kurios sudaro muitų teritoriją, bet kur netaikoma PVM direktyvos nuostatos. Kaip aš jau sakiau, tikrai remiame tuos pasiūlymus ir pranešimo projekte aš siūlau, kad taryba komisijos pasiūlymą priimtų kaip galima greičiau. Turiu tik du šešėlinius pranešėjus panašu, taip, kurie dalyvauja dabar posėdėje. Tai suteiksiu jam žodį visų pirma, Sven Gigold. Uh, uh, Mane tai stebina. Ačiū pirmininkė. Dar vienas Italijos klausimas. Šiomis dienomis daug yra klausimų. Uh, dėl Italijos, pradedant nuo žinių ryte, kurias girdime, baigiant žiniomis vakare, ką girdime ir dabar štai ekonomikos komitete, ką svarstome. Aišku, mes remiame jūsų pasiūlymą. Kaip, kaip reikia teisingai itališkai ištarti kampionį? Labai dėkoju, pirmininkė. Taigi, Italija priklausanti Italijos kampionės valdybė ir Italija priklausanti Lugano žras dalis. Mes pritarėme, kad būtų įtrauktos į Sąjungos mūtų teritoriją, tačiau komisija. Mm, nesiūlo šių dviejų teritorijų traukti į PVM direktyvos taikymas rytį, nors dabar vykdom PVM taisyklių peržiūrą ir tai būtų palanki proga įtraukti tas dvi teritorijas. Žvelginti tai, kad e, kampionė veikia didžiausias kazino vis, visoje Italijoje. Iš tikrųjų, jis bankrutavo vos prieš mėnesį ir todėl savivaldybė dabar patiria nepaprastai didelių finansinių ekonominių sunkumų. Tai mes galvojame, ar iš tikrųjų bus įmanoma tinkamai kovoti su um, mokestiniu sukčiavimu ir PVM sukčiavimu kampionės savivaldybėje. Ir ar iš tikrųjų m, tai, kad neįtraukti įtraukiama šis savivaldybė į PVM taikymo sistemą sąjungos, ar, ar tikrai yra tai tinkamas signalas piliečiams. Iš tikrųjų, ar nereikėtų atsisakyti viso sąrašo tų teritorijų, kuriuoms netaikoma PVM sistema, kaip kad pavyzdžiui Lamanšo salos, kaip, kaip yra numatyta PVM direktyvos 8 straipsnėje. Tai itin pasakytina apie tai, kad reikia užtikrinti sąžininką konkurenciją ir ypač nuosavo išteklių srityje. Todėl labai kvieščiau komisiją dabar trumpai paaiškinti, kodėl visgi jie nepasinaudoja to palankę progą iki dabar ir, ir, ir dėl kampionės savivaldybės, bet taip pat ir dėl kitų um, teritorijų, kuriams netaikoma ši sistema. Deja, komisijos atstovų neturime posėdėje bet paprašysime jų atsiųsti atsakymą raštu į pono Gygoldo užduotą klausimą, komentarą. Tikrai neįprasta, kad komisijos atstovų nėra. Galbūt reikėtų pasižymėti tai, kad, kad jų nėra. Ne, sąžininkai pasakysiu, tiesiog buvo nuspręsta, kad, kad Mm, užtenka supaprastintos procedūros šiam klausimui, tai e, mm, atrodė, kad iš pat pradžių, kad tas klausimas bus visiškai nekontroversiškas, nei viena um, frakcija neprašė kitos procedūros, tai mm, mes taip supratome biuras, kad, kad toks yra aiškus signalas iš frakcijų, kad tai nekontroversiškas klausimas. Tačiau jeigu šis klausimas vis tik tai keltų kontroversijų, tai tada galėtume pereisti prie įprastinės procedūros ir tada jau būtų visi atitinkami žingsniai ir taip toliau. Uh, Jūs baigėte, Svenai, pasisakymą, taip? Tai toliau Miguel Viegas yra kitas šešilinis pranešėjas, kuris dalyvauja posėdėje. Nada tim zopur, Este é um desejo expresso. Trumpai, mes neprieštaraujame dėl šio pasiūlymo. Su šiuo prašymu kreipėsi Italijos valstybė, taigi darome prielaidą, kad Iš tikrųjų, tai geriausiai atspindi vietos regiono ir vietos gyventojų poreikius, tai mes tikrai neprieštaravome pasiūlymui. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasakyti pagal procedūrą, prašau žodžio? Ne? Ne? Puiku. Procedūrinė pastaba visų pirma, kad e, pagal supaprastintą procedūrą, kaip žinote, terminas nustatytas rugsėjo 6 e, diena ir jei nebus e, nu, prieštaravimų e, taikyti supaprastintą procedūrą, tai tuomet iš karto perėsime į svarstymą plenarinėje sesijoje, spalio pirmoje sesijoje, taip yra pagal atitinkamą straipsnį, tai yra 50 taisyklės supaprastintos procedūros. Uh, straipsnį. Iš tikrųjų viskas atitinka esamą situaciją, kad kampionė savivaldybė yra toks anklavas, kuris yra Šveicarijos teritorija. Iš tikrųjų, ta teritorija yra neįtraukta į um, mūtų teritoriją, ne vien tik tai uh, PVM, tą akcizo mokesčių teritoriją. Tai jeigu niekas nebus padaryta, tai ta savivaldybė taip ir liks neįtraukta į sąjungos mūsų teritoriją. Tai, man atrodo, reikėtų vis tik tai atsižvelgti į visą procedūrą. Man atrodo, kad tai yra pozityvus žingsnis į priekį, kad norima įtraukti šią teritoriją į muitų sąjungą. Ir dėl šios priežasties aš Mm, tikrai norėčiau paremti komisijos pasiūlymą. Tačiau mes žinoma labai atidžiai perskaitysime jų atsakymą raštu į jūsų klausimą ir tada įvertinsime mm, tolesnius žingsnius, atsižvelgiant, aišku, į visus procedūrinius reikalavimus, kurie galioja šio klausimu. Ačiū. Toliau Kitas darbo atverkės klausimas. Vėlgi esu labai e, dėkingas, esu Peter Simon, kad jis e, pavaduos mane pirmininko e, kėdėje. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um, dear colleagues, um, given that we are 10 minutes late until now, I go straight on to point. Kolegos, 15 klausimas, mes šiek tiek atsiliekame nuo darbo tvarkės. Šį klausimą taip pat nagrinėjame pagal supaprastintą procedūrą, pagal 50 taisyklę ir šiandien svarstome pranešimo projektą dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje susijusio su elektroniniu registru turiniu. Pranešėja ši tema yra ponė Ivana Maletič. Žodis jai trims minutėms, o paskui šešėlinės pranešėjams. Ačiū, pirmininkė. Siūlomas reglamento keitimas dėl bendradarbiavimo akcizų srityje susijusios su elektroniniu registru turiniu yra svarbus, nes šių registrų turinys techniniu požiūriu bus suderintas su e, kitomis nuostatomis, kitų direktyvų nuostatomis, kurios taip pat yra peržiūrimos, todėl būtina suderinti techninius e, standartus. Pagal naujas nuostatas E, ekonominiai veikiai privalės registruotis, jei perveža prekes pagal numatytas penktajame skyriuje, taip pat e, prižiūrėti, kaip mokamas akcizo mokestis už prekes, kurios tiekiamos į rinką vienoje šalyje, o paskui vežamos į kitą prekybos tikslais. Kad būtų įmanoma sekti šiuos rautus, reglamentas bus pakeistas ir apims dvi naujas ekonominių subjektų kategorijas. Be šių naujovių, šių pakeitimų registre nebūtų įmanoma užtikrinti tų prekių stebėseną. Taigi, pirma ats, nauja atsirandanti kategorija - tai patvirtintas siuntos gavėjas, siuntos, kurioje yra e, prekių, e, kurioms taikomas akcizo mokestis. Taip pat prekių, kurios jau e, tiekiamos į rinką. Taip pat reikės Taip pat reikia nepamiršti ir numatytos teisės e, siuntos siuntėjams susijusios su e, teisėmis, kurios yra numatytos e, šiame kontekste. Siekiame užtikrinti, kad nuostatos būtų suderintos su kitais galiočiais teisės aktais. Manome, kad komisijos pasiūlymas yra toks, kad nereikia tolesnių pakeitimų ir e, pranešimą galime patvirtinti pagal supaprastintą procedūrą. Ačiū Ivana. Dabar keis Winburn EKR frakcijos vadinėjus nėra, sako pirmininkas EKR frakcijos vardu. Ar norės kas nors kalbėti vietoj kei? Pone Lierik. E, pone pirmininkė, aš norėčiau pritarti, paremti komisijos pasiūlymui ir pritarti siūlymui nagrinėti jį pagal supaprastintąją procedūrą ir supaprastinti e, elektroninių registrų turinio nuostatas. Tam pritariu, jeigu tik atsižvelgta, atsižvelgiame į visų vartotojų teisės ir jeigu tai atitinka privačių domenų apsaugos nuostatas. Aks, prekiams, prekių, kuriams taikomas akcizo mokestis judėjimo stebėsena, E, susijusius su, su, su, su konkrečioms institucijoms patikėtomis užduotimis. Ly, ačiū Lyviai. Dabar žaliųjų vardų paprastai pasisako Molis Skato, bet jos nėra ir niekas jos nepavaduoja. Ar norite dar kartą kalbėti? Jei ne, tai ačiū. Noriu jūs taip pat informuoti, ne? Prašau. Ne, tos frakcijos uh, šešėlinių pranešėjų nėra, bet per vonš, prašau, galite kalbėti socialistų vardu. Noriu e, informuoti, kad mūsų šešėlinė pranešėja yra Marija Delvo, kuri paprašė mane pavaduoti ją. Ji e, sveikina komisijos siūlomus pakeitimus, nes jie atitinka mūsų tikslus mokesčių politikoje. Tie siūlymai padeda um, išspręsti egzistuojančias spragas ir jie akcentuoja, kad tai daroma stiprinant bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir galiausiai pasiūlymas padeda supaprastinti galiojančias procedūras ir toliau skatinti skaitmeninimą, tai geras dalykas ir todėl šešėlinė pranešėja labai šiltai sveikina pranešėjos parengtą projektą ir pritarė ir sutinka teikti pritarimą šio dokumento svarstymui ir dirbti pagal supaprastintą svarstymo procedūrą. Ačiū per vonš, dar kartą atsiprašau, bet mano sąraše socialdemokratų frakcijos šešėlinio pranešėjo pavardės nebuvo. Pakeitimus reikia pateikti iki trečiadienio rugsėjo 6, o po to pranešimas bus svarstomas per pirmąją spalio mėnesio plenarinę sesiją. Šešioliktasis darbo tvarkės punktas ES nuosavieji ištekliai. Svarstome nuomonės projektą. Pagrindinis komitetas, biudžeto komitetas. Mūsų pranešės yra Ramonas. Ačiū pirmininkė, kalbame apie pasiūlymą E, dėl tarybos sprendimo, e, dėl komisijos, taip pat svarstome komisijos parengtą siūlymą e, keisti ES nuo savų išteklių sistemą. Tai tikrai mus nepaprastai dominanti tema nes kalbama apie ES finansavimo sistemas, apie galimybės užsitikrinti nuo savųjų išteklių sistemas ir mažiau priklaustinko. Tai labai svarbu dabar šiame etape, kuomet deramės dėl daugiametės finansavimo programos ir e, mums tenka spręsti milžiniškus iššūkius susijusius su ES ateitimi ir finansavimo poreikis. E, Tai svarbus pasiūlymas, bet jos svarstymas yra labai sudėtingas, nes noriu priminti, kad sprendimą taryba dėl jo turi priimti vienbalsiai. Ir ne, ne ekono parlamento nuomonė, pagrindinis komitetas rengiantis parlamento nuomonė, e, parlamente pranešimą yra biudžeto komitetas, o mūsų komitetas rengia tik nuomonę taip numatyta e, pagal teisės aktų svarstymo tvarką. Taigi, e, pranešimas susideda iš kelių, siūlymas susideda iš kelių dalių. Siūloma viena vertus e, reformuoti dabartinės išteklių sistemas ir kurti naujas. Aš parengiau ir teikiu jūsų svarstymui kai kuriuos pasiūlymus. Manau, kad tarybos užmai yra per menki, nes siūloma sukurti tik tris nuo savo išteklių šaltinius. Visų pirma, įmonių, konsoliduotosios įmonių mokesčių. Konsoliduotas įmonių mokestis, e, surinktume nedidelę dalį tų įmokų kaip es išteklių šaltinį, taip pat e, te, mokesčiai surenkami už teisę teršti ir dar vieną e, išteklių e, sritis, išteklių šaltinis, tai e, mokeš, įplaukos iš plastiko perdirbimo. Todėl manau, kad galėtume būti ambicingesni ir pamastyti, kokios kitos išteklių, e, išteklių sistemos šaltiniai galėtų tapti mūsų nuosavaisiais ištekliais. Pavyzdžiui, e, piniginės įplaukos iš euro sistemos. Kalbu apie Europos centrinio banko veiklą ir apie tai, kad komisija. Komisija E, finansuoja, teikia finansinę paramą valstybėms narėms, kuriams sudarė su, pavyzdžiui, ypač aukštų nedarbu. Kaip žinome, e, prieš keletą metų užbaigė darbą aukšto lygio pareigūnų grupė, Monti grupė ir parengė savo pasiūlymus. Taip pat egzistuoja galimybė įtraukti kitas e, ga, galimų išteklių sistemas. Kai siekiame parengti subalansuotą biudžeto pasiūlymą ES, draudžiama e, imtis tam tikrų operacijų, tačiau kai kurios. E, e, O, o, kai kurios operacijos nėra daudžiamos, pavyzdžiui, obligacijų emisija. Ir todėl būtent šie e, variantai neaptarti. Ir man atrodo, kad galėtume tai apsvarstyti ir parlamentas turėtų būti ambicingesnis. Dar vienas dalykas. ES reikėtų kurti ES e, fondą, lėšų fondą e, ir numatyti galimybę e, to fondo lėšas panaudoti investicijoms su mažomis palūkanomis. Tai, tai, tai tikrai leidžiama kai kuriuose tarybos, pasaulio šalise. Dar vienas pamirštas e, šaltinis tai taršos mokesčiai ir e, taip pat noriu pažymėti tai, kad, kad ES šioje srityje tenka kompensuoti už kai kurių šalių, pasaulyje šalių e, sukūriamą taršą. Ir tai tokie yra galimi nuo savo išteklių šaltiniai, yra nemažai pakeitimų, bet net nėra laiko juos dabar aptarinėti, bet norėjau pristatyti svarbiausias e, mintis, e, penkis pasiūlymus, kuriuos turėtume apsvarstyti. Ačiū Ramonai, dabar šešiolis šešėliniams pranešėjams. APP frakcijos vardu e, naujai išrinktas šviežiai paskirtas APP koordinatorius Markus Feber. Ačiū. Taigi čia reikėtų dėkoti ne mano, mano kolegai, kuris yra šešėlinis pranešėjas, tai pirmiausia, e, kolega dėkuoja pranešėjai už tikrai gerą darbą atliktą. Visi sutarė, kad šis klausimas yra nepaprastai svarbus, galvojant apie sąjungos ateitį. Po breksito reikia naujų, novatorių būdų užtikrinant es biudžeto veiksmingumą ir šėlinis pranešėjas mano kolega yra pasirengęs čia bendradarbiauti su pranešėju. Tuo pat metu išsakyčiau ir abejonių dėl nukreipiamo nuo HRGL nuostatų dėl bendrųjų išteklių. Pirmiausia, e, paėmas gaunamas iš eurozonos, e, stab, finansuojant visą Europos Sąjungą nes tokiu būdu bus sumažinamos paskatos neurozonoms narėms jungtis prie bendrosios valiutos, kalbant apie bendrąjį fondą. Tai čia reikėtų pažiūrėti suderinamumą su egzistuojančiamis struktūromis, pavyzdžiui, EFSI. Dėl obligacijų ir skolos kaip priemonės biudžetui finansuoti klausimas yra nesusijęs kol kas su nuosavais ištekliais dėl gražinamųjų išmokų, taigi pranešėjas ir kartu aš laikomės tos pačios pozicijos, korekcijas reikia nutraukti kuo greičiau, ypač po jungtinės karalystės pasitraukimo, kai prarandama gražinamųjų išmokų prasmi. Taip pat palaikysiu pranešėjo e, prašymą nuosavus išteklius reformuoti per įprastinę teisėkuros procedūrą bei leisti parlamentui išsakyti savo poziciją bei padidinti visos procedūros skaidrumą. Aš esu pasirengęs diskutuoti visus klausimus, supranė, apie visus klausimus su e, pranešėju. Dabar Bernd Luka, ECR frakcija. Ačiū mm, pranešėjui už projektą. Dvi pastabas turėčiau. E, tai siejasi ir su Elen Alan pozicija, būtent nacional perskirstimas per centrinius bankus, kurie patenka tiesiai į biudžetą ir tai jau siejasi su parlamentų teisė perduoti tam tikrus biudžetinius išteklius sąjungoje, jau dabar gali tą patį padaryti, tačiau tai nėra tiesiogiai susiję su pajamomis, kurias gauna e, eurozona, o dėl e, fondo sukūrimo, tai čia su nuosavomis ištekliomis jokio ryšio nematau. Na, trūksta man tam tikrų pasigilinimo į abijotinus komisijos pasiūlymo aspektus, e, apie tai kiek plačiau komisija nieko nesako, įrodydama, kad sistema yra bloga pasitelkiant bendras nacionalinės pajamas, e, nieko nesakoma apie papildomus šaltinius iš mokesčių. Ir bet kokie čia pasiūlymai tiesiog gali būti e, suklastotomis naujienomis, kuo, dėl ko nukentės visa sąjunga, PVM kaip šaltinis pristatyta ši tema, tačiau PVM surinkimo bazė patirs eroziją, jeigu mes remsimės keliais PVM tarifais erozija e, mus ištiks e, vien dėl to, kad e, valstybės narės mažins PVM tarifą ir sumažės sąjungos surenkamos sumos dėl nuostatų susijusių su pelno mokesčiu. Vėlgi aš čia nieko nesupratau, ar tai apims visas valstybės narės, o jeigu ne, tai kodėl tai turėtų tapti visos sąjungos nuosavais ištekliais. Beje, pats uh, proj pačiam projektui e, iškilo grėsmė, kol kas kalbama apie tą e, bazę, kad pinigų pelnas iš mokesčių, tačiau dabar e, kalbam apie pačią, pačius mokesčių reglamentavimo aspektus. Tai jau visai kitas dalykas. Dėl kitų finansavimo šaltinių plastiko atliekos bandoma iš to surinkti e, sąjungos pajamas, tai kaip ir suprantama, tačiau kaip mes įgyvendinsime principą, kad teršėjas moka. Jeigu tiesiog prašysime susimokėti valstybės, kur e, perdirbama nepakankamai, tai realiai sumokės ne teršėjas, o mokesčių mokėtojas. Tačiau kaip ir prekyboje apivartinės taršiais leidimais, reikia pasirūpinti, kad mokėtų tie, kurie realiai teršia. Dėkui. Ačiū ponė Liukė. Alde frakcijos vardu Libė Viering. Prašom. Ačiū ponė pirmininkė. Ponė Atondo, ačiū už pranešimą, gausybę pasiūlymų ir tos ambicingus pasiūlymus. Kai kurie iš jų netgi eina per nelik toli. Mūsų sąjunga negali nei veikti, nei tarnauti piliečių svarbiausiams interesams, kol kabo ant uh, valstybių narių finansavimo Ir čia mums reikia keisti situaciją, pirmiausia dėl to, kad iš to naudos gaus pačios valstybės narės, nes nuosavį ištekliai reiškia nuosavą atsakomybę. Tuo pat metu turiu ir tokių pastabų. Pirma, pranešėjas kalbam apie ES e, valstybės e, finansuojamą fondą, sovereign funds. Tai Ką jūs čia e, turite omenyje? Rizikos pasidalymas tarsi turi ją sumažinti. Tačiau riziką sumažinsime tada, kai visi laikysis bendrų biudžetinių ir mokestinių taisyklių. Deja, politinė realybė yra visiškai kitokia. Trečia, nežinau, ar iš ties reikėtų užfiksuoti pajamas iš tam tikrų šaltinių. Gal ne šiame pranešime, nei laikas, nei vieta tam daryti ketvirtą. Nuo savų nuosevi ištekliai turi būti paimami iš jau egzistuojančių šaltinių. O kas tai yra, yra puikiai paaiškinta ir turi tai būti pridėta kaip priedas pra, pranešimo. Negaliu sutikti su naujais mokesčiais mūsų piliečiais, piliečiams ir galiausiai noriu pabrėžti, kad reikia laikytis tokio principo. Es išlaidos negali viršyti realių jos pajamų skolinimasi iš finansinių rinkų šiam principui iškeltų pavojų. Taigi ačiū už, uždėmesį ir esu pasirengusi tęsti bendrą darbą. Ačiū Lybe. Dabar žaliųjų frakcijos vardu Ernest Urtasun, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponui Ramon Atondo už pasiūlymus, galiu pritarti daugumai išsakytų minčių taip galvojame ir mes, kad reikia perform, perform, reformuoti nuo savo išteklių sistemą. 80 procentų dabar gauname iš tiesiai iš valstybių narių, tai apsunkina dėrybas e, dėl biudžeto, dabartinė sistema nei sąžininga, nei realistinė. Taip pat biudžetas turi padidinti solidarumą tarp valstybių narių ir regionų, o dabar tarsi visi balsuoja prieš e, biudžetą, žalieji turi, siūlo įvesti tris išteklius, dalis CCTB, emisijos, prekyba pertiniais taršais leidimais ir plastikų pakuočių atliekų mokestis. Mes to prašome ilgus metus, džiaugiuosi, kad komisija juda tą kryptimį. Tai padės sumažinti BNI grįstą biudžeto surinkimą, priklausomybę nuo nacionalinių valstybių ir bus finansuojama iš nuosavų išteklių, o ne iš valstybių narių indėlių. Taip pat reformuojant PVM sistemą čia būtų galima rasti papildomų šaltinių, beje tai atitinka tradicinę EP poziciją, visas gražinimas išmokas reikia panaikinti, tai visiškai beprasmė, beprasmis dalykas šiandien. Na, keista, kad tos valstybės narės pageidauja penkių metų pereinamą laikotarpio ir po to bus pakeitimas. Tačiau tai būtų kaip ir priimtina. Beje, mes esame pasirengę keisti pranešimo projektą, nes mūsų užmojams reikia papildomą finansavimo šaltinių. Apie tai, manau, dar padiskutuosime tarpusavyje kokios čia būtų geriausios galimybės. Mūsų nuomonė reikėtų papildomų nuosavų išteklių energetikos mokesčio, transporto, lėktuvių bilietų mokesčių, kitų mokesčių, iš kurių padengtumėme nuosavus išteklius. Taip pat galima galvoti apie nuosavių išteklių virštinę ribą, kaip kad siūlo pranešies. Galiausiai nemanome, kad galime apmokesti neatsiklausus piliečių, todėl reikia atsiklausti piliečių ir mes pateiksime pasiūlymą dėl mokesčių nustatymo darbo tvarkos ir tai atitinka pranešėjo 13 ar 14 pakeitimą. O dar pažymėsiu, kad esu pasirengęs tęsti darbą su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dabar e, GUE frakcija, Dmistros Papadimulis, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui už ką tik pristatytą nuomonės e, projektą. Aš pritariu pagrindinėms jo išdėstytoms mintims. Europos parlamentui čia reikėtų platesnio užmojo, kai kalbame apie nuosavus išteklius, pritariu pasisakiusiems šešėliniams pranešėjams kad reikia būti atsargiems, tačiau mes turime būti ambicingesni kaip parlamentas, ambicingesni nei taryba ar komisija. Reikia prisiminti, kokia yra mūsų bazinė pozicija dėl biudžeto. Parlamentas nepritarė e, siekiams nuolat mažinti sąjungos biudžetą, o breksitas tai yra proga tą sumažinimą stiprinti ir didinti ta kova tarp e, šalių mokėtojų ir šalių naudos gavėjų vyksta jau ilgus metus. Ir tos dvi valstybių narių grupės tarsi atsiduria skirtingose apkasose, o šie ginčiai ir kova tiesiog reiškia vilkinimą. 27 valstybių narių vals... sąjungai reikia ruoštis ateičiai, breksitas juk įvyks. Mums reikia ne tik pasinaudoti Monti e, pasiūlymo naujovėmis, bet ir teikti papildomų savo pasiūlymų dėl nuosavų išteklių. Sakyčiau, reikėtų bendros pozicijos dėl nuosavų išteklių didinimo. Tokiu būdu galėsime sumažinti nacionalinį valstybių narių indėlį. Taigi esame pasireng... esu pasirengęs dirbti su pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais, dalyvausiu atitinkosiu posėdžiuose, teiksiu pakeitimų. Tuo pat metu nepameskime galvos, sveikas protas turi nugalėti. Ar gali sąjunga pasiekti uh, užsibrieštų tikslų, jeigu neturės iš ko finansuoti tų tikslų siekimo. Ar įveiksime klimato kaitą, o kaip bus su didėjančia socialinė neligybė. Egzistuoja dideli socialiniai, socialinė ekonominė neligybė ir ji vis stiprėja. Ir kai kas sako, kad negalima didinti nuo savų išteklių. Kas taip kalba, tiesiog tarnauja dešiniesiems populistams, kurie greuna sąjungą. Jeigu mes norime sąjungos, jeigu esame pro-europiečiai, už sąjungą, jeigu mes norime investuoti į mokslinis tyrimus ir inovacijas, norime kovoti su klimato kaita, didesnės socialinės sąnglaudos, tai turime baigti mintį iki galo. Negalime norėti vieno ir sakyti, kad biudžetas turi būti mažesnis. Tai nesuderinama. Dėkui. Vielen Dank, Dimitros. Ähm, für die ENF ist kein Vertreter. Ačiū. NF äh, äh, atstovo nėra, taigi žodis vėl mūsų pradžiai Ramon. Prašom, minutė jums. Ačiū pirmininkė, noriu visų pirma padėkoti visiems, kurie pasisakė, e, padėkoti šešėlinėms pranešėjams. Aš suprantu, kad e, mes sutarėme dėl to, kas yra Europos projektas. Mano pristatyti jums pasiūlymai e, parengti taip, kad ES įgytų didesnius fiskalinius gebėjimus ir mažiau būtų priklausoma nuo valstybių narių įnašų. Tai politinė tendencija ir tam tikra filosofija, e, kurią atstovauja mano frakcija. Taip pat ir komisija, nes komisija mano, kad nuo savųjų išteklių e, kiekis e, dalis turėtų e, aukti ir sudaryti ne 10 procentų, kaip dabar, bet 18 procentų artimiausio ateityje. Tačiau, kad taip nutiktų, reikėtų imtis veiksmų tam tikrų veiksmų. Kokio filosofija remiasi komisija? Komisija teigi, kad vidaus rinkos kontekste įmonių e, mokestis, to mokesčio surinkti tam tikra dalis, taip pat kitų mokesčių panaudojimas atveria daug galimybių, jei ES pasilaikytų tam tikrą nedidelę dalį uh, šio mokesčio. Tai būtų ES fiskalinės politikos dalis, nes fiskalinės politikos. Fiskalinė politika nėra derinama, harmonizuojama, tačiau tai reiškia, kad išlieka nesąžininga konkurencija. Tai ypač akivaizdu įmonių apmokestinimo srityje. Jau keturis metus tą klausimą nagrinėjame, ponas Simonas tai puikiai žinome. Žino ir, ir visi einame išvados, kad reikia kovoti su sukčiavimais mokesčių srityje, es viduje. Ir būtent ta idėja ir paremtas mūsų siūlymas. Kaip sakė GUE atstovas, nereikia kurti naujų institucijų ar struktūrų fiskalinėje srityje, bet jeigu norime būti lyderiai kovos su klimata srityje, turime imtis veiksmų. Ir, pavyzdžiui, pasitelkti kai kurias priemonės. Uh, Pavyzdžiui, e, plastiko perdirbimas. Šalis, kurios neprogresuoja taip, kaip, kaip turėtų, taip sparčiai turėtų sumokėti šiek tiek daugiau, pavyzdžiui, mokėti didesnius mokesčius už tai. Ir tai užtikrintų ir tam tikrą nedidelę dalį Europos Sąjungai. Kalba eina apie aplinkosauginį dempingą ir e, kalbu apie šalis, kuriuose CO2 išlakos yra labai didelis, jų dalis iš tų šalių indėlis yra labai didelis. Ir kaip elgtis šiuo atveju? Ir jeigu jau kalbame apie tai ir apie Europos projektą, manau, kad Europos parlamentas turi siekti platesnio užmojo tikslų, nes nusavė ištekliai apima visus tuos aspektus finansinės įplaukos iš euro sistemos jau yra naudojamos. Kodėlgi ne, ne, nepasitelkus to? Nes e, egzistuoja mechanizmas, kurio pagrindu valst... komisija sugražina dalį nepanaudotų lėšų joms, tas, tas tai veikia per ECB sistemą, kodėl nepasinaudojus juo? Ir pirmininkė, aš ir. Mm, sakiau, kad jau esu pasirengęs e, toliau svarstyti pakeitimus ir su jumis dirbti ir dėkoju jums už šią galimybę. Ačiū. Thank you, Ramon. The Tvarkarštis toks, terminas pakeitimams pateikti rugsėjo 4, pakeitimus svarstysime spalio 8 akon komitete, balsavimas numatytas dėl pranešimo spalio 8-9 dieną. Toliau 17 punktas asmenų prašanešančių apie sąjungos teisės pažeidimus apsauga. Taksė 1, taksė 2, panė, komitetų tyrimo darbo rezultatas yra susijęs su šiuo klausimu. Mūsų pranešėjas yra Miguel Viegas, atsakingas komitetas yra Jūri. Uh, Ekon yra vienas iš nuomonė teikiančių komitetų. 54 taisyklė yra dėl išskirtinių teisių mokymų apmokestinimo, konkurencijos klausimus ir tie Miguel, prašom žodis jums keturioms minutėms. Um Kągi, šis komitetas, mano, šis pranešimas, mano manimo, turėtų sulaukti platos komiteto konsensuso, nes tikrai labai svarbus yra klausimas ir, ir aš optimistiškai vertinu šio klausimo perspektyvas, nes manau, kad sutarsime dėl konsoliduoto teksto, kuris atspindės visų mūsų pageidavimus. Mm, pranešimas, kurį mes dabar aptarėme, yra bendro darbo rezultatas, aš pasistengiau tekstą patobulinti, integruoti jūsų pasiūlymus. Ir apibendrinant galiu pasakyti, aš stengiausi patobulinti apibrėžimus ir aš norėčiau, kad taikymos rytis pačios direktyvos būtų išplėsta, Ir yra tokia mintis, kad e, realiai šios nuostatos e, neveiktų be to, nes e, realiai vyriausybės pačios turės atlikti priežiūrą ir kontrolę vykdyti. Ir todėl tikrai mus labai neramina tokia situacija. Iš esmės taip gali būti, kad mm, ne pati valstybė privalės ištirti tai, ką praneša asmenys, pranešantis apie sąjungos įsipažydimus, bet patys asmenys apie tai pranešantis turės ištirti, išanalizuoti, ar tikrai tai, ką jie, apie ką jie praneša, yra tiesa. Ir iš tikrųjų tas tyrimas, ta analizė turi būti vis tik tai valstybės pareiga. Yra ir kitų svarbių dar klausimų dėl šio pranešimo. Aš sutelksiu dėmesį į du aspektus. Visų pirma, turime garantuoti anonimiškumą turime pasiremti jau sukaupta patirtimi ir, ir tą informaciją, kurią gavome iš tų asmenų, kurie jau yra praeitie pranešę apie sąjungos teisės pažeidimus. Tai yra, kad jie būtinai turi jaustis, kad yra apsaugoti. Tai yra esminė problema. Mes, aišku, puikiai suprantame, kodėl jie nori likti anonimiški ir e, tą reikia aiškiai akcentuoti. Ir, ir dėl šio pasiūlymo tai ir turėtų būti pagrindinė mintis. išorės šaltiniai turi būti pavaldus vidaus šaltiniams. Aš nežinau, ar tai yra būtina. Principas būtų toks. Asmo pranešantis apie sąjungos teisės pažydimus visų pirma turėtų pasinaudoti vidinę pranešimo sistemą institucijos viduje ir tik tuomet, kuomet visos tokios vidinės galimybės išnaudotos, jie galėtų pasinaudoti išorės kanalais. Man atrodo, kad tas reikalavimas yra pernelyg mm, griežtas ir nėra atsižvelgiama į jau sukauptą patirtį dėl to, ko, kaip ką mes žinome iš, iš tos situacijos, kokie yra asmenys pranešantis apie sąjungos teisės pažeidimus. Man atrodo, tikrai reikėtų padiskutuoti šio klausimu ir patobulinti komisijos pasiūlymą. Bendrai vertant, žinoma, tas pasiūlymas yra žingsnis į priekį ir, ir mes būtinai turime tos klausimus išanalizuoti ir aptarti tinkamai. Bet e, reikia būtinai atsižvelgti į įvairius aspektus ir, ir manau, tai praturtins tekstą. E Ačiū pranešėjui Vernen Langen turėtų pasisakyti EPP vardu. Ar kažkas jį pavaduos, nes kolegos nėra? Ne. Tai tada S ir D frakcijos vardu Jopė Kofod, vėlgi kolegos nėra. Ole Ludvikson jį pavaduos. Prašom, Ole. Of... Ačiū. Apie Kofod vardu pasisakysiu. Socialdemokratai šiltai sveikina komisijos pasiūlymą. Jo tikslas yra um, pagerinti situaciją ir Jūri pranešėja to siekė būtent užtikrinti užtikrinant, kad būtų saugesnė aplinka sukurta asmenims, kurie praneša apie sąjungos teisės pažeidimus, ypač kad um, tie asmenys informuojantis apie pažeidimus būtų um, apsaugoti, kad būtų užtikrintas jų anonimiškumas. Ir uh, Įgyvendinus e, siūlomas nuostas e, kaip minimalius standartus mes galėsime užtikrinti, kad būtų vienoda ir nuosekli sistema sukurta na, apsaugoti asmenys pranešančius apie teisės, e, sąjungos teisės pažydimus visoje ES. Ir aišku, vis dar išliks galimybė valstybėms narėms numatyti dar netgi aukštesnio lygmens apsaugą. Ir tai yra tikrai būtina, jau daug metų mes tai žinome ir parlamentas seniai dar daro spaudimą komisijai, kad to, būtent toks pasiūlymas būtų pateiktas. Tai yra tai, ką mes šiandien aptarinėjame. Tai yra labai reikšmingas žingsnis į priekį ir Mm, tokiu būdu mes liudijame, koks svarbus yra mm, tų asmenų darbas, ypač e, įvertinant, pavyzdžiui, visą darbą, kurį atliko komitetas dėl finansinių tyrimų, nusikaltimų tyrimo. E, ekon komitetui tenka ypatinga atsakomybė užtikrinti, kad asmenų pranešančių apie sąjungos teisės pažeidimus apsauga būtų kaip galima geresnė. Panamas dokumentai, ROS dokumentai, Danskė banko pinigų plovimo skandalas, LiuxLeaks ir taip toliau. Mes visi puikiai suprantame, kad visos tos klausimus atskleisti padėjo tik tai drąsus asmenys pranešę apie sąjungos teisės pažeidimus. Ir tas tarptautinis mokesčių slėpimas, pinigų plovimas galbūt būtų tęsiamas dar ilgus metus metus, jei ne tokie drąsūs veiksmai tokių asmenų. Taigi, kolegos, reikia priminti, kad mūsų komitetas yra pagrindinis teisėkurinis komitetas, užsiimantis būtent tokių skandalų tyrimų, todėl mes turime pasimokyti iš praeities pamokų, įvertinti, mm, kad e, iš tikrųjų tokie faktai buvo skleisti būtent tokių asmenų dėka ir Atsižvelgiant į mūsų ankstesnį darbą šiame komitete, taip pat taksė, taksė 2, pana komitetuose e, atliktą darbą ir taksė 3 atliekamą darbą, mes turime aiškiai pasakyti, kad asmenys, kurie praneša apie sąjungos teisės pažeidimus, ypač kai tai susiję su tarptautiniais bankais ar apskaitos kompanijomis, e, dažnai e, lemia baudžiamųjų bylų iškėlimą. Uh, Ir labai dažnai dėje faktiškai tokių nusikaltimų vykdytojai išvengia rimtų sankcijų ir atsakomybės. Tarptautinės korpo, asmenės dirbantis tarptautinės institucijose ar stambiose korporacijose vis tik tai baiminasi pranešti apie sąjungos teisės pažeidimus. Uh, Labai dažnai suprantame, kad tokių atvejų tyrimas yra problemiškas ir, ir viduje, ir ypač per valstybių sienas. Ir labai dažnai valstybių institucijos vienos kitoms nepraneša apie, apie tokius skandalus ir todėl sudėtinga yra tirti tą informaciją, kuri yra pateikiama tokių asmenų pranešančių apie sąjungos įsipažydžimus. pažydžimus Labai dažnai netgi atitinkamas tyrinčias institucijos veikia viena konfrontuodama su kita, o ne padėdama viena kitai. Taigi reikia užtikrinti geresnį bendarbiavimą tarp valstybių narių, um, vyriausybinių institucijų, ES institucijų. Ypač reikia mm, gerinti išorinius pranešimo kanalus, reikės stengtis įtraukti mm, atitinkamus asmenis ir perspėjimas e, per sieną turi būti ne vien tik tai palaikomas, bet ir stiprinamas, e, e, propaguojamas. Reikia, aišku, užtikrinti, kad jau dabar siūlomos pakankamai stiprios apsaugos priemonės, ką siūlo e, komisija, būtų dar labiau stiprinamos ir kad būtų ypatingas dėmesys skirtas tiems asmenims, kurie praneša apie sąjungos teisės pažeidimus, ypač kai eina kalba apie tar stambes tarptautinės finansinės institucijas ar stambes tarptautinės korporacijas. Ačiū Uve. ECR frakcijos vardu turiu pasakyti Robert Zylė, jo niekas nepavaduoja. Tada Ramonas Aldė e, vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank, uh, for... Ačiū, noriu vis pirma padėkoti Miguel Viegas už puikų darbą. Jis parengė pranešimą, kuris tikrai tinka socialdemokratų frakcijai. Ir mes norime pareikšti, kad norime užtikrinti, apsaugoti teisę žmonių, kurie e, informuoja apie negerovės Europos Sąjungoje, apie ES teisės pažeidimus ir privalome juos apsaugoti nuo galimų keršto akcijų, nes padėtis valstybėse narėse nevienoda. vienoda Todėl turime rinktis pažangiausius e, sprendimus valstybėse narėse ir manome, kad tai labai svarbi tema. Taip pat mūsų nuomonė šiame pranešime reikėtų kalbėti ir apie kibernetinius nusikaltimus, apie įsilaužimus į informacinės sistemas arba gal net apie kibernetinį terorizmą. Įtraukti šį konkretų terminą. Uh, nes tokios rušies terorizmas internete tampa vis didesnė problema mūsų piliečiams. Liepos mėnesį draugė su kitais koordinatoriais lankėmės JAV ir ten mūsų pašnekovai papasakojo, kad jiems didžiausių rūpesčių kelia e, išpoliai internete, didesnių net nei finansinė krizė. Ir to šalies atsakingos institucijos baiminasi tokių išpolių. Būtent todėl turime nepamiršti, kad e, egzistuoja naujų technologijų ir sprendimų įvairiose srityse. Galiausiai, kadangi kalbame apie sąjungos teisės pažeidimus, e, galbūt reikėtų pamastyti ir apie tai, kad Yra daugybė bendrijos teisės pažeidimų, ypač tos teisės perkelime ir gyvendinime valstybėse narise. Kaip žinote, e, komisija e, yra pradėjusi apie tūkstantį teisės pažydimų nagrinėjimų prieš valstybės nares. O praėjusiu metu lapkričio mėnesį Mario Draghi atėjęs į šią, iš, į mūsų komitetą buvo vienintelį kartą mačiau jį tokį įsikaršiavusi ir jis piktinosi tuo, kad valstybės narės neįgyvendina ES teisės nuostatų. Pavyzdžiui, dėl to, kad valstybės narės neįgyvendina e, vėluojančių mokėjimų direktyvos, būtent tai sukėlė e, blogų paskolų krizę. Taigi, valstybės nevykdo joms e, numatytų įsipareigojimų ir tai kelia didžiulių problemų. Ačiū Ramonui. GUE, FD ir NF neturi savo šešėlinių pranešėjų. Panašu, kad taip yra iš tiesų. Dabar tolesnė nagrinėjimo darbo tvarka. Rugsėjo ketvirtųjų 16 valanda yra pakeitimų teikimo pabaiga. Noriu priminti, kad pakeitimus galima teikti tik angliškai. Ar šitai teisingai viską suprantu? E, angliškai, nes jūri nori spalį balsuoti. Man asmeniškai tai neprimtina ir abejoju, ar teisėta. E, Aš manau, kad kiekvienas turi teisę e, kalbėti savo gimtają kalbą. Mūsų parlamente pakeitimai svarstomi rugsėjo 24-ąją, tą pačią dieną balsuosime kon komitete, o Teisės reikalų komitetas, čia kompetitingas, balsuos spalio 10-ąją. Tai yra priežastis, kodėl pakeitimai teikti ne tik angliškai keliaujame Toliau 18 darbo tvarkės punktas – vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skai. Dimas vėlgi atsakingas komitetas Jūri, mes šiandien svarstysime nuomonės projektą, ją rengė Ole Ludvigson, taigi žodis jums, prašom. Ačiū pirmininkė. Turime skatinti įmonių tarpvalstybinį judumą vidaus rinkoje, kad jos galėtų pasinaudoti visais vidaus rinkos teikiamais privalumais. Tačiau tuo pat metu tokios, tokias priemonės turi lydėti ir reikalingos e, apsauginės priemonės, kad uh, užkirstume kelią fiktyviems uh, veiksmams, fiktyviems pe, lėšų pervedimams, kurių tikslas E, fiskalinis dempingas. Ir šis komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas vykstančioms diskusijoms. Savo nuomonės projekte akcentuoju klausimus, kurie priskirtini ekon kompetencijų sričiai. Pavyzdžiui, aš nenagrinėjau jokių aspektų susijusių su konsultacijomis su darbuotojais. Ir pat, pranešimą reikėtų dar patikslinti ir užtikrinti, kad apsaugos e, saugiklinės priemonės būtų tinkamai parengtos ir kad neliktų jokių spragų. Tuo pat metu e, sistema turėtų būti tokia, kad nebūtų lengvų galimybių e, išvengti mokesčių mokėjimo. Taip pat turime e, parengti apibriežti kas yra e, dirbtinis, e, dirbtinė sistema, e, dirbtinis sprendimas. Nenorime, kad būtų kuriamos e, fiktyvios įmonės, kurios yra tik tai apvalkalas e, dangstyti kažkokią veiklą. Turime sutelkti dėmesį į e, tarp valstybinių įmonių kūrimą. Taip pat privalome užtikrinti didžiausią įmanomą skaidrumą ir aiškumą šiais klausimais. Kalbant apie tuos netinkamus dirbtinius potvarkius e, reikėtų labai atidžiai spręsti šiuos klausimus, bei tuo pat metu niekaip nepažeisti steigimo lai, steigimosi laisvės. Pavyzdžiui, galime pakalbėti apie mokesčių vengimą. Komisijos pasiūlyme kalbama, kad e, tokius atvejus turi peržiūrėti nepriklausomas ekspertas. Tačiau mano nuomonė, tokią patikrą turi atlikti viešoji institucija. Būtent todėl teikiu nemažai pakeitimų šiam šiuo klausimu. Pasiūlyme nėra jokių nuostatų ap, dėl ekspost stebėsenos ar tikrinimo. Būtent todėl iš anksto sakau, kad gali būti sunku išsiaiškinti, kurie e, tie potvarkiai sprendimai gali būti tik fiktyvus. Galiausiai, nežinau, ar protinga šiame pasiūlyme taip pat kalbėti ir apie vienos valstybės e, ribas peržengiančius įmonių skaidimus. Tai susijęs su tam tikra rizika. Ir manau, kad šiame pasiūlyme būtent apie tai nereikėtų kalbėti. Aš laukiu konstruktyvių diskusijų artimiausioje ateityje, esu pasirengęs dirbti atvirai ir tikiuosi, kad ir kolegos bus pasirengę taip pat dirbti. Turime rasti bendrus sprendimus, kurie susilauktų plataus pritarimo ir taip mūsų komitetas e, galėtų pristatyti įtakingą svarę nuomonę. Ane Zandas. Ačiū dabar Ane Zanderis. Atstovaus poda Švab, prašom. Euh, Ačiū. Iš tikrųjų, kai kurių mano kolegė negalėjo ateiti į šį posėdį ir todėl aš perskaitysiu jos parengtą pranešimą. Jo, atsiprašau, parengtą pasisakymą. Džiau, kolega džiaugiasi teikiamų pasiūlymų ir mano, kad atėjo laikas, atėjo momentas imtis kurti tokią e, teisės sistemą, kuri suteiktų daugiau galimybių įmonėms lengviau persitvarkyti, jungtis arba skaidytis, e, pasirinkti savo būstinę Europos Sąjungoje. to, visa tokia veikla turi būti nusekli ir atitikti galiojančius teisės aktus. Be to, po šios direktyvos patvirtinimo įmonių padėtis neturėtų pablokėti, vertinant įmonių steigimosi laisvę, kaip, kaip ją traktuoja Teisingumo teismas. Deja, būtent to ir neužitikrina komisijos pasiūlymas. Pona Švab dėkoja pranešėjai už nuomonės projektą, kur, kur, kuriame aptariami svarbus komisijos pasiūlymo aspektai, kuriuos dar reikia kruopšiai ir atidžiai išnagrinėti parlamente. Pavyzdžiui, Andrė Švab nuomonė 86 straipsnio C dalis ir 160, 160 straipsnio D dalis, kur kalbama apie vienas valstybės ribas peržengianti jungimą ir pertvarkymą. Uh, E, nuostatos prieštarauja teisingumo teismo nutarčiai, kurioje kalbama apie tai, jog <clears throat> daroma prielaida apie galimą, e, galimą piknaudžiavimo mastą e, yra neproporcinga. Taip pat e, turime nepamiršti siekti ir įmonių teisėje esančių nuostatų dėl mokesčių mokėjimo ir piknaudžiavimo mokesčiais. EPP šešėlinis pranešėjas siūlo kai kurias nuostatas e, išbraukti ir atmesti. Pranešėjo siūlomi sprendimai jo nuomonėje. Dėja, neišsprendžia Andrėjai Švabui kilusių klausimų. Todėl EPP šešėlinis pranešėjas mano, kad pasiūly, siūloma nuostata dėl nepriklausomo eksperto naina per toli. E, jeigu atsiras prievolė nepriklausomam ekspertui visapusiškai išnagrinėti šios nuostatas, šalia prievolės e, imtis kitų atsargumo priemonių yra bejotinas. Čia ir kitose e, nuomonės projekto dalise. Nesilaikoma kitose teisės aktuose galiojančių nuostatų dėl įmonių e, jungimo, skaidimo ir pertvarkymo. E, E, mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas tikisi galimybės toliau bendarbiauti nagrinėjant šį pasiūlymą. Ačiū, Ana. Toliau e, ponas Ozok. Ačiū, pirmininkė. Pone, e, gerbiamas šešėlinį praneš, pranešėjau, gerbiami šešėliniai pranešiai, e, galite tikėtis AKR frakcijos paramos daugeliu jūsų pakeitimų, nes mūsų nuomonė jų jie eina tinkama kryptimi kovojant su mokestiniu sukčiavimu. Mes pritarėme jūsų apibrieščiai e, dėl tų fiktyvių dirbtinių struktūrų ir, ir e, žingsnių ar, ar pertvarkimų. Tačiau mums lieka kai kurių e, neiškių, neišspręstų klausimų. Pavyzdžiui, įmonių skaidimo klausimo nebūtina išbraukti šios direktyvos apripties. Toliau stebėsena ir sankcijos yra naujas e, straipsnis šią temą, bet mes nemanome, kad tos nuostatos yra būtinos, jei Kai kuriuose valstybėse jau galioja veiksmingos nacionalinės nuostatos numatančios bausmes už tokius veiksmus. Tai būtų mm, dvigub, pastangų dvigubinimas, o tai nėra būtina. Toliau, jei kalbame apie darbuotojų interesus, profsąjungas, e, taip pat e, šiuo atveju ta, ta pati situacija kaip ir mano anksčiau aptarto atveju. Kaip turėtų veikti tas nepriklausomas ekspertas, apie kurį užsimenama 86 straipsnio C dalyje, kuomet e, įmonių jungimas, skaidimas ir pertvarkymas peržengia vienos valstybės ribas. Lauksime kitų pakeitimų ir tikimės, kad jie bus argumentuoti ir pritarsime visoms priemonėms skirtoms kovai, kovoti su mokesčių piknaudžiavimu ir vengimu ir suteikiančiomis daugiau galimybių valstybėms, valstybėms narėms. Ačiū ir matau, kad lieka nemažai erdvės manevrams ir e, vilėmės, kad e, bendarbiavimas vyks sėkmingai. Äh, Alde frakcijos vardu. Alde frakcijos vadu ponas Remosas. Pirmiausia, ačiū pranešėjui Ole Ludvigson uh, už jo darbą. Šio klausimu labai svarbi tema bendrosios rinkos sukūrimas ir gilesnė europinė integracija. Tai yra temos, kurios aktualiausios mūsų piliečiams pastaraisiais metais. Tema labai svarbi, nes atveria įmonėms sąjungoje kurtis laisvai, be apribojimų, tai labai svarbu MVI, kadangi būtent jos patarė didžiausią neigiamą poveikį dėl esamos suskaldytos e, nacionalinių lygių pagristos sistemos, dėl pertvarkymo, jungimos ir skaidimo. Mūsų frakcija džiaugiasi, kad komisija gyvendina e, kovos su mokesčių vengimu darbo tvarkę ir kad visi įmonė formų keitimai būtų atliekami griežtai laikantis mokestinių nuostatų. Kalbant apie tarp valstybinius aspektus, tai skaitmeninimas čia yra būdas įmonėms, ypač MVI, sumažinti savo sąnaudas, būtina sukurti gyvybingą ir nuseklų teisinį reglamentavimą, kurios padėtų įmonėms dirbti tarp valstybinių mastų. Pranešėjas susitelkė ties darbo rinkos problemomis, tai yra visiškai suprantama. Tuo pat metu mūsų frakcija mano, kad čia reikia suderinimo ir balanso su mokesčiu ir bendrosios rinkos elementais. Pateiksime atitinkamų pakeitimų. Taip pat būtų gerai, kad nepriklausomas ekspertas arba trečia šalis įvertintų įmonės veiklą. Taigi tęsime darbus ir sieksime kuo platesnio konsensuso. Dėkui. Ačiū Ramonai. Žaliųjų frakcija savo atstovo neturi formalaus, tačiau matau, kad e, kolega Gygolt yra salėje, tai jam žodis dvi minutės, prašom. Ačiū. Pirmiausia, pabrėšiu, kad komisijos pasiūlyme yra tokios dviejopos formuluotės ir nuo to pasiūlymas nukenčia. Taigi, iš vienos pusės po Teisingumo teismo sprendimo bandoma suvaldyti žalą, kuri atsiranda e, būtent po to teismo sprendimo, būtent dėl įsteigimo vietos ir konkurencijos. Iš kitos pusės tarsi bandoma bendrojo rinkoje stiprinti konkurenciją, ir leisti laisviau steigtis įmonėms ir netgi skatinome įmonės perkelti savo buveinę į kitą valstybę. Iki galo mes nesuprantame, ar tikrai socialiai orientuota rinkos ekonomika gali būti siejama su įmonės buveinė ir kad galima išvengti tų prievolių socialiai orientuotai rinkai perkeliant būstinę. Ne, tos prievolės lieka visais atvejais. Taigi čia, e, sakyčiau, pranešėjas yra tikrai gerame kelyje, nes pabrėžiama, kas yra tie tos dirbtinės priemonės ir kad konkurencija veikia kaip numatyta. Konkuruoti turi verslas tarpusavę, o ne valstybės narės, kurdamos e, įvairias dirbtinės priemonės per darbo rinką, per kitas sritis, vien tam, kad pritrauktų verslą į savo teritoriją. Tokiu būdu mes gražiname skolą bendrai rinkai ir e, tikiuosi veiksime piliečius e, skepticizmą dėl ES Kalbant apie, tuos, apie tas dirbtinės priemonės ir realią ūkinę veiklą, būtų gerai, kad e, išbrauktume nuostatą dėl nepriklausomo eksperto, taip pat reikėtų daugiau skaidrumo pasiūlyme, mm. nes tas skaidrumas užtikrins tinkamą situaciją. Ačiū dabar GUE frakcija Martin Širdevan. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū mūsų pranešėjui. Teisingumo teismo paskutinio meto praktika aiškiau įvardina įsisteigimo laisvės traktavimą sąjungoje. Tas galioja tiek teisinės formos keitimui, pertvarkymui, tiek jungimui, tiek skaidimui. Mums reikėtų uh, tolesnėse dėrybose pirmiausia apginti darbuotojų interesus, toliau kovoti su mokesčių vengimu. Taigi teigiamai žiūrime į e, pranešėjo siūlymą išbraukti ketvirtąjį skyrių. Mes palaikome, kad jis būtų išbrauktas ir labai ryštingai, nes kyla pavojus, kada bus piknaudžiaujame komisijos pasiūlymu ir bus bandoma išvengti nustatytų dokumente ribinių verčių, beje, tas ribas kritikuoja ne viena NVO ir profsąjungos, taip pat sveikiname e, pasiūlymus kovoti su dirbtinėmis priemonėmis, palaikome šią mintį, beje palaikome tą tokią fundamentalią poziciją, kurią išvelgiame dokumente stiprinti darbuotojų teisės, pavyzdžiui, juos tinkamai informuojant. Ir čia mes e, palaikome beje e, siekius stipriau kovoti su mokesčių vengimu, e, fiktyvių įmonių steigimu. Pakritikuosiu du elementus priešingai nei EPP manytumėme, kad reikia stiprinti nepriklausomo eksperto poziciją, tačiau ar to tikrai pakanka, tuo pat metu nėra tinkamai reglamentuojama, kaip bus atsiklausiama darbuotojų tarptautinių susijungimų atvejais. Tai čia reikėtų stiprinti situaciją. Ačiū Martinai, Barbara Skapel nėra. Ar kažkas nori pasisakyti NF frakcijos vardu? Ne, e, aš nenoriu pasisakyti. Tokiu būdu suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, Ole Ludvigson, bei paprašysiu apibendrinti šiandienos diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį, labai ačiū už visus pateiktus pasiūlymus, ačiū ir už tas skirtingas nuomonės apie mūsų dokumentą. Aš e, iš visų jėgų pasistengsiu pasiekti e, gerą susitarimą. Stengsiuos siekti kompromisu. Noriu dirbti kuo konkrečiau ir e, viliuosi, kad visi laikysimės tokio siekio. Reikia sprendimo šiai aštrai problemai. Aš a, dėkuoju kolegoms už mintis ir pasistengsiu dokumente atsižvelgti į kuo platesnę nuomonių palėtę. Ačiū. Dabar primenu, kad galima pakeitimus teikti iki rugsėjo 5-17 valandos, o juos mes aptarsime komitete spalio 8 ar 9 e, dieną. Balsavimas komitete numatomas spalio 18. -ąją Atsakingasis Teisės reikalų komitetas balsuos lapkričio 19. Ačiū kolegos. Kadangi pirmininkas Galtieri pas mus grįž pusę penkių ir jis pirmininkaus kitam darbotvarkės punktui, jos varstymui, tai siūlau penkerių, penkių, atsiprašau, minučių per traukėlę e, ir tada imsimės kito labai svarbaus klausimo, aš prašau jūsų kantrybės. Viliuosi, kad po pertraukėlės labai įdomiai padiskutuosime. Taigi pertrauka iki pusė penkių.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 servir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 Dear colleagues, let, let's resume our work, moving to point 9. Mėly kolegos, tęskime darbą. 19 darbo tvarkės punktas, tai yra deleguotojų aktų ir gyvenimo priemonių tikrinimas. Šiandien kalbėsime apie e, PSS reglamentą. Žinote, reglamentas e, įsigaliojo sausį ir mm, nuo šių metų 17 metų sausio priimtas ir galiojantis aktas nuo 19 metų jis veiks ir turime aptarti Mm, techninius standartus, e, kurie yra dabar yra rengiami, kai, kai kurie parengti, kai kurie rengiami, mm, ESMA ir EBA tai daro. Uh, ESMA mm, dirba su techniniais standartais dėl STS mm, notifikavimo ir informacijos, kuri turi būti teikiama, prašant leidimo trečiai šaliai, kuri tikrina STS laikymasi ir ABA standartai yra dėl homogeniškumo turto klasių rizikos ir iš, e, aš turiu RTS ir ITS. Mm, pasiūlymus, tikrai daug puslapių, todėl mm, labai gerai, kad tikrai laiku surinktos šiandien yra tos diskusijos ir aš suteiksiu žodį esmą pirmininkui. Ponui Steven Major taip pat suteiksiu žodį EBA atstovui. A, a, Piers Haben, kuris yra bankinių rinkų inovacijų vartotojų direktorius ir taip pat Felicija Stanesku, kuri vadovauja finansinių paslaugų politikos skyriui, tarptautinių reikalų skyriui. Ir tokiu būdu mes galėsime aptarti jų nuomonę dėl turinio yra prašoma, kaip galima greičiau patvirtinti iš tikrųjų šios dokumentus ir aš remiu jų nuomonę. Labai svarbu, kad viskas būtų tinkamai parengta iki nustatytų terminų. Terminai tikrai jau e, artėja ir, ir e, reikia kad visi būtų tinkamai pasirengę bendram darbui. Taigi pradėsime pasisakymus nuo Steven Major. Kiekvienam skirsime po penkias minutės. Prašom. Much, uh... Labai ačiū, Roberto, už suteiktą žodį. Kaip jūs ir sakėte savo įžangos žodėje, dalis darbo jau yra atlikta. Uh, Mm, techniniai standartai ETS jau yra parengti, bet kai kurie kiti dar turės būti parengti vėliau. Dėkuoju Ekon komitetu už tai, kad suteikite mums galimybę dalyvauti šioje. Mm, tikrinimo sesijoje. Kaip žinote, reguliavimas yra labai svarbus kapitalo rinkų projektų elementas ir visa eilė pagrindinių užduočių patenka į esmos atsakomybę. Nuo to, kai reglamentas įsigaliojo praeitą sausį, esmą labai daug dirbo, kad parem, padėtų sklandžiai gyvendinti, mm, užtikrinti sklandų gyvenimą reglamento iki to momento, kai reglamentas jau įsigal, bus taikomas nuo 19 metų sausio 1. Ir čia esma tikslas buvo ir, ir toliau išlieko užtikrinti, kad teisės aktų leidėjų tikslai būtų pasiekti ir aš šiandien sutelsiu dėmesį būtent į mūsų esmos naujausią veiklą. Visų pirma, noriu pristatyti bendrą principą, kurio vadovausi esma savo politikos darbe dėl vertimo, keitimo vertimės popieriais, kad būtų užtikrintas labai aukšto lygio skaidrumas investuotojų investuotojų apsauga ir tuo pat metu, kiek įmanoma, kad reguliavimo našta būtų kaip galima mažesnė šalims, kurios dalyvauja keitimo vertiminiais popieriais e, sandoriuose. Reikia užtikrinti tikrai aukšto lygio skaidrumą ir, ir pas, pasimokyti iš praeities, e, ką mes pasimokėme iš finansinės krizės dėl keitimo taip pat vertiminiais popieriais, e, kuomet yra sudėtingos sąlygos. Ir mes galvojame, kad reikia daugiau stiprinti pasitikėjimą keitimo vertiminiais popieriais į rinką, stiprinti investuotojų bazę keitimo vertiminiais popieriais sandoriuose ir galiausiai sustiprinti visos realios ekonomikos finansavimą. Šiuo metu Liepa 16 esame pateikę pirmą paketą techninių standartų komisijai, padedant įgyveninti mm, reglamento paprastų, skaidrių, standartizuotų kriterijų reikalavimą. Ir čia būtent yra nustatyti te, techniniai standartai dėl informacijos ir dėl formato. Toliau Liepos 16 dar esmą pateikė antrą techninių standartų paketą komisijai, kas yra susijęs su PSS kriterijais. Tai yra taisyklių paketas nacionalinėms kompetitingoms institucijoms, kokią informacijos turi gauti, kuomet kažkokia firma prašo leidimo teikti vertinimą, keit, verty, keitimo vertiminiais popieriais, e, sandorio atitikimo PSS e, kriterijams. Ir čia numatoma taip pat ir vienas bendras leidimų punktas e, tai firmai, kad firma galėtų pateikti vertin, savo vertimą visoje sąjungoje. Kaip jau buvo minėta Roberto 19 sausio 18 e, yra tos terminas, kuomet tie standartai turi būti pateikti mm, komisijai, tačiau esame nusprendę, kad reikia tą darbą e, nustatyti, e, pri, pripažinti prioritetiniu ir pankstinti savo darbus, anksčiau pateikti tuos standartus, kad nebūtų tikrai nereikalingos naštos rinkos dalyviams sukurta, kad nebūtų du paketai skirti skirtingų šablonų, kuriais būtų reikalinga vadovautis. Iš tikrųjų, labai sudėtingi, labai sudėtinga yra visa sistema ir tų šablonų skleidimas labai detalus ir mes galvojame, kad labai svarbu parengti tokius šablonus, kurie atitiktų esamą e, praktiką rinkoje, tai yra ir yra, reikia atsižvelgti taip pat ir ECB paskolų lygio atsiskaitimo iniciatyvą iniciatyvą ir sumažinti gyveninimo kaštus rinkos dalyviams. Esame susidurė su viena tokia problema dėl būtent informacijos atskleidimo šablonų, tai yra kaip elgtis su viešo valstybinio sektoriaus ir privačio konkrečiomis keitimo VP e, operacijomis. Ir čia mes turime specifinius šablonus, kad būtų galima apimti pagrindinius variantus rinkoje, pavyzdžiui, kuomet yra e, automobilių paskolos, būsto paskolos ir panašiai. Ir čia svarbiausia yra numatyta, kokios, kokia turi būti informacija dėl atitinkamų a, e, skolos popierių, atitinkamų a, segmentų ir kokia informacija turi būti pateikiama. Pavyzdžiui, keitimas IVP gali apimti paskolas, kurios buvo suteiktos prieš daug metų, kuomet skolinimo standartai ir atitinkamų uh, uh, techniniai standartai buvo kitokie. Galbūt tai nebūtinai problema, kadangi uh, tos paskolos, kurios dabar gerai veikia, pagal statistiką turėtų gerai veikti ir ateitie. Tačiau vis tik tai yra tam tikri uh, informacijos skleidimo uh, standartai, uh, tai, uh, jie turi apimti visas e, sistem, e, situacijas ir turi būti modelis, standartizuoti um, kodeksai, kad realiai būtų visa reikalinga informacija pateikta ir tais atvejais. Uh, ir mm, Aš taip pat norėčiau patikinti informaciją, ką lygiai grečiai esame dar atlieka, kad uh, būtų taip pat ir visas taisyklių paketas parengtas. Mes norime sustiprinti esmos pajėgumus uh, gauti e, visus PSS e, notifikavimo pranešimus ir juos skelbti, kai kuomet tai yra reikalinga, e, kad būtų kapitalo reikalavimai sumažinti, jeigu iš tikrųjų kolegos, tai tie mm, subjektai yra jau esmos interneto svetainėje paskelbti. Ir labai svarbu, aišku, užtikrinti, kad būtų reguliarus dalyvavimas priežiūros veikloje, kad PSS visas reglamentas, visas visa sistema gerai veiktų. Na ir galiausiai pasiremiant jau sukaupta esmą patirtimi, esmą um, laikysis komiteto nustatyto mandato ir taip pat ir priežiūros rytyje dėl e, keitimo vertiminiais popieriais repozitoriumų. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad nepakanka išteklių, kurie skirti 2019 metų biudžeto pasiūlyme, kurį pateikė komisija, um, galvojant apie biudžeto procesą dėl kitų metų biudžeto, kuris dar vyksta. Aš labai prašyčiau prašyčiau Europos parlamento paremti esmos prašymą skirti pakankamus išteklius esmai, kad esma galėtų laiku atlikti jai pavestos užduotis pagal šį reglamentą taip pat. Dabar dėkoju Jums uždėmesi ir lauksiu Jūsų klausimų, kuriuos mielai atsakysiu. Steven. Ačiū, Stevenai. EBA frak... E, institucijos vardu žodis ponui Piers Haben. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę e, dalyvauti keitimėsi nuomonėmis dėl PSS rinkos plėtimo. E, mes labai aktyviai dirbame su kolegomis ESMOje ir kitose institucijose, kad e, prisidėtume prie vertimo keitimo vertiminiais popieriais reglamento tobulinimo. Mes, mums patikėta nemažai užduočių, parengti 20 e, priemonių, šiais metais rengėme šešias ir norime prisidėti prie e, sklandesnio darbo. Paskelbėme du jau ir e, reikia pasakyti, kad per šešis mėnesius mums e, teko labai daug darbo. Reglamentavimo ir techninis standarto dėl vientisumo ypač laukia investuotojai, nes vientisumas yra vienas svarbiausių reikalavimų, kurių, at, kurių atitikti, kuriam reikia įvertinti, e, paveršiant vertybiniais popieriais. Būtent todėl, rengdami projekto pasiūlymą, mes viską bandėme pažvelgti iš investuotojo perspektyvos, kaip investuotojas vertina riziką. Uh, tas e, to reglamento projektas, e, techninio reglamento projektas buvo vertintas e, visose bendrijose. Ir turiu pasakyti, kad mums sunkiausia buvo pasiekti pusiausvyrą tarp pakankamai griežtų nuostatų įvedimo, kurios užtikrintų vientisumo sieki ir kokybę keitimo vertybiniais popieriais. Kita vertus, turėjome smarkiai padirbėti, kad nebūtume pernelyg griežti ar kad tokiu būdu neatsirastų sukoncentruotų e, e, e, vertybinių popierių grupių. Jei vertinsime šį vientisumo veiksnį mūsų parengtame e, techninėme standarte, matysime, kad mums pavyko pasiekti šio tikslo užtikrinti pusiausvyrą. E, galutinėje redakcijoje šio reglamento. Norėčiau e, pabrėžti, kad su vientisumu siejami aspektai e, taip pat apėmė mūsų siekį visapusiškai gyventyti mums patikėta, patikėtus įgaliojimus. Tai yra e, su kreditu siejama rizika bei kita rizika. Taip pat akcentavome grinųjų srautų grinų pinigų srautų e, skiriamuosius bruožus bei e, konkrečių turto grupių skiriamuosius bruožus. Toliau, rizikos išlaikymas, tai susijęs su mūsų e, darbu. Mes darėme viską, kad neiškraipytume padėties rinkoje, bet taip pat parengėme naujų nuostatų, į kurias noriu atkreipti jūsų dėmesį. Mes e, siekiame užtikrinti, kad nebūtų e, perparduodama ta išliekanti rizika. Taip pat bandėme aiškiai apibriežti vienintelio tikslo testą. E, tai susijęs su uh, e, kitimo vertybiniais popieriais keliama rizika šios nuostatos yra svarbios pačios savaime, bei ma, mūsų nuomonė daugiau, užtikrina daugiau teisinio iškumo ir taip pat tokiu būdu suvienodinamos taisyklės. Mes jau rengėme kitų metų standartą e, kurio pagrindu bus galima apskaičiuoti vidinius vertinimo modelius, tai, tai, tai jis bus skirtas investuotojams Taip pat e, nagrinėjame, kaip galime, e, kaip toliau tęsti darbą rengiant kitus standartus. Tačiau šiais metais e, savo pastangas sukoncentravome į bankų institucijos rengiamus bendrus kriterijus. Norime, kad būtų bendras nuostatų rinkinys, kaip vienodai nuosekliai aiškinti galiojančias nuostatas. Jis bus skirtas e, investuotojams bei trečiųjų šalių veikėjams. E, dirbame e, visose šiuose projektuose, stengiamės užtikrinti, kad, kad būtume nuoseklus visose sitise ir kad mūsų rengiamos taisyklės būtų praktiškai įgyvendinamos. Ačiū ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū dabar žodis komisijos atstoviai Felicija Stanesku. Prašom. Ačiū. Dėkui, kad suteikėte e, mums žodį. E, keitimo vertybinis popieriais rinkos atgaivinimas yra vienas svarbiausių prioritetų komisijai ir tai yra e, dalis kapitalo rinkų sąjungos įgyvendinimo būdas net gilinti Mes norime visapis, visapusiško požiūrio, aišku, tačiau čia e, reiškia, kad sudėtinga yra tema. Ir reikės mums patvirtinti gausybę reglamentavimo ir techninių standartų, reikės e, tinkamai apimti STS rinką kaip tokia ir visą keitimo vertybiniais popieriais rinką. Aiškus techniniai standartai yra būtini tam, kad keitimo vertybiniais popieriais rinką, kurios vertė 1,2 milijardo euro, e, pradėtų vėl veikti ir tai yra būdas skatinti augimą po to, kai įsigalios naujoji tvarka nuo 19 metų sausio. STS kontekste ypač reikalingi techniniai standartai dėl e, vieningo taikymo. Taigi tai yra EBA gairės ir mm, kriterijai dėl STS. Teisingai buvo pažymėta, kad gairės yra nepaprastai svarbios, norint suvokti STS kriterijus. Kalbant apie keitimo vertybiniais popieriais rinką, išskirčiau du svarbiausius dalykus – techniniai standartai turi paaiškinti, kaip informuoti investuotojus, tą darbą atliko ESMA. Kitas dalykas - e, rizikos e, išsaugojimo elementas. Atitinkamai e, vilėmės, kad tiek gairės, tiek standartai bus kuo greičiau patvirtinti. Komisija jau vadovaujasi dalimis šių standartų ir mes labai atidžiai sekame, kaip dirba priežiūros agentūros. Ačiū Jums už labai aktyvų darbą ir vasaros mėnesiais. Mes e, turime dokumentų iš NCA ekspertų parengtų, taip pat stengiamės, kad būtų atsižvelgta į pramonės išsakytą susirūpinimą, aišku, nepažeidžiant teisės akto ribų. Iki šiol mums sekasi dirbti pagal e, paskelbtą grafiką ir netgi sparčiau, dėl to didžiuojamės, ypač džiaugiuosi pažanga dėl informacijos atskleidimo nuostatų. Kol kas komisija rengė ir ragavusi septynis e, techninių standartų projektus, tikimės juos patvirtinti kuo greičiau. Likusių standartų tikimės sulaukti netrukus. Jie nėra gyvybiškai svarbus rinkos funkcionavimui, tačiau savalaikis jų tvirtinimas padės tinkamai mm, dirbti keitimo vertybinis popieriais rinkai ir padėti šiai rinkai atsigauti. Ačiū. Prieš suteikiant žodį pranešėjui. Noriu pasakyti, kad šiandien balsavime, balsavimo rezultatas nebuvo pozityvus palankus labai. Uh, E, šiuo klausimu, bet noriu pasakyti, kad komitete darysime viską, kad pasikeistų padėtis biudžeto komitete ir atsirastų daugiau paramos komisijos pasiūlymui. Aš prašau, prašau. Žodis Poltang. pirma diena darbė po atostogų ir visa lavina įvairių teisės, svarstamų teisės aktų. Gera pradžia. Noriu padėkoti Eba ir Esmai už jų darbą. Tikrai ačiū, kad laikėtės terminų ir kad paspartinote darbą, nors nežinti tai, kad jums trūksta darbuotojų. Tai tikrai sudėtingas darbas, reikalaujantis kruopštumo ir mm, taip pat būtinybės užtikrinti pusiausvyrę. Todėl labai vertiname tą darbą, nes atrodo, kad viskas eina tinkama linkme, e, plėtojant keitimo vertybiniais popieriais rinką. Aš sav, mm, rengdamas savo klausimus akcentavau diskusijas įvykusias parlamente ir ką juose aptarėme. Nenoriu sudaryti, apsimesti, kad aš viską, absoliučiai viską apriepiau. Bet svarbu, kad Europos parlamente vykstančios diskusijos būtų tinkamai atspindėtos, svarstant antrojo ligmens e, priemonių teisės aktus leidimai, pradėsiu nuo leidimų trečiosioms šalims. E, svarbu, kad, tokie, kad tos trečiosios šalis pateiktų savo prašymus, kad, būtų, kad jie būtų svarstomi, kad būtų susijusios veiklos garantijos. Ir kyla štai koks klausimas. Tai gali būti tiesiog automatinis veiksmas, paukščiuko varnelės pažymėjimas. Ką jūs darote užtikrintami, kad vyktų stebėsena tų trečiųjų pusių ar trečiųjų šalių ir jeigu vėliau paaiškėjo, kad jos netenkina keliamų reikalavimų, ar egzistuoja galimybė atšaukti suteiktą leidimą. Apie Europos parlamente buvo išreikštas susirūpinimas, kai svarstėme šį klausimą, kad tai bus tik automatiniu dalyku, bus automatiškai uh, suteikiami visi tokie, patenkinami visi tokie prašymai. Dėl atskleidimo informacijos. Gali taip nutikti, kad ne visi reikalingi duomenys bus, ne, ne visus turėsite, kita vertus, gal, galbūt duomenys nebus kokybiški. Tai at, e, jeigu pareiškite, kad duomenų nėra, tai taip pat yra ir būdas išvengti problemų. E, ekologiškas vertimas popieris, ar tai egzistuoja pastatų atveju arba automobilių atveju, transporto priemonių atveju. Pirmojo ligmens teisės aktuose kalbama, sakoma, kad e, sandorio šalis privalo e, suteikti prašomą informaciją Ar tikrai tai praktiškai manoma? Tai, tai tampa vis aktualesniu dalyku, kai kalbame apie verti, keitimą vertybiniais popieriais. Tačiau kartais e, sandario šalis ne visada ne, nesuteikia visų, visus duomenys. Nesuteikia visų duomenų. Taigi, kaip tuos klausimus sprendžiant, sprendžiate duomenų repozitoriume? duomenų atskleidimo šablonai. E, jie labai svarbus užtikrinant rinkos skaidrumą. Kaip tie šablonai nukrypsta nuo, skiriasi nuo šablono, kurį naudoja ECB arba Europos kitos duomen, duomenų saug, Europos duomenų saugyklos. Man smalsu tiesiog, kaip, kaip, kaip, kuo jie skiriasi, dėl vientisumo, nuoseklumo. Matau, kad tai čia tikrai buvo bandyta užtikrinti pusiausvyrą, turiu pasakyti, kad Europos parlamente mes tik taip prie, konstatavome, kad tai labai sudėtingas klausimas ir džiaugiamės, kad Europos bankų priežios institucija sėkmingai padirbėjo ir, ir, ir ten yra išmintingesnių už mus žmonių. Mano kolegos e, visada kalbėdami apie tai primena e, pa, turto, kuriuo, kuris naudojamas kaip laiduoti ką nors e, rizikos veiksnius. Kaip su panašių paslaugų, pa, panašių turto klasių situacija ir grinųjų srautų bei turto srauto situacija. Kaip su turtu, tomis turto grupėmis, kur, kuris, kurio, kurio skiriamiai brožiai kitokia nei grinųjų e, pinigų srautų. Toliau sintetinis rizikos išlaikymas. Kaip užtikrinti, kad ta, tai išlieka tokia pat paskata, kaip ir ta, real, taip tas realus rizikos išlaikymas. Kalbėjome su EBA Europos parlamente apie horizontalų ir vertikalų rizikos išlaikymą tie klausimai turėtų būti peržiūrimi, kai vyksta tarpinės trukmės peržiūra. pavyzdžiui, vertikali, vertikalus rizikos išlaikymas. Tai yra labai, neven, labai skirtingi dalykai horizontalus ir, ir vertikalus rizikos išlaikymas. Taigi, jeigu jau kalbame apie peržiūrą, ar renkami duomenys apie tai? Nes kalbant apie informacijos atskleidimą, reikalingas bent minimalus paaiškinimas apie tai, kad atlikdami peržiūrą vėliau mes galėtume peržiūrėti uh, koks keitimas vertybiniais popieriais vyko, ar buvo arbitražo atveju, kokie sandorių tipai pasitaikė. Galiausiai tai susijęs su atskleidimu ir noriu pasakyti, kad mes norime, kad ši rinka būtų stebima, prižiūrima, kad būtų stebima, kaip ta rinka plėtojasi, rinka plėtojasi, keičiasi. Ir bent jau dalis parlamento narių baiminasi, kad tai kažkaip pakenks finansiniam stabilumui. Ar būtina stebėsena? Jei taip, tai reikia grupuoti duomenis ir analizuoti tendencijas rinkoje ir bandyti pro, prognozuoti, numatyti grėsinčią riziką. Tai, tai nelengvi dalykai ir jie susijęs su tais techniniais standartais. Rapporteur, um, now... Eh, e Ačiū. EPP eh, e eh, frakcijos vardu ponas Karas kaip šešėlinis pranešėjas ir kaip pranešėjas CRR klausimų temos susijusios. Taigi prašom. Euh, Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti mūsų svečiams, kurie šiandien atvyko pas mus pasikeisti nuomonėmis ir noriu atsiprašyti pono Karas vardu, kadangi jis dėl sveikatos priežasčių negalėjo dalyvauti posėdėje, tai tiesiog perskaitysiu jo siūlomus komentarus ir klausimus. Taigi visų pirma, kaip uh, Mm, pranešėjas dėl keitimo vertybiniais popieriais e, pakeitimo ir dėl PSS reglamento. Manas Karas nori padėkoti Jums už tai, kad šiandien tikrai labai laiku buvo surinktos šios diskusijos. Panas Karas nori pare, pa, pabrėžti, mm, kad yra labai svarbu užtikrinti nuodugnį e, mm, nuo tikrinimą e, į šio reglamento parlamento, taip pat ir tarp kolegų. Ir labai svarbu, kad mm, Europos priežiūros institucijos analizuotų tą situaciją, kad, ne, kad, kad būtų tikrai viskas aišku ir dėl pirmo ligmens mm, e, priemonių ir dėl e, antro lygio e, mandato šio klausimu. Be to, ponas Karas nori pasveikinti padarytą pažangą, pateikus neseniai pasiūlymus dėl RTS ir ITS siūlomų standartų. Aišku, toliau dar reikės dirbti, tačiau jis norėtų praš, paprašyti, kad Europos priežos institucijos patvirtintų mm, tvarkaraštį, ką esame dar turėtų pateikti dėl RTS, taip pat kokie bus emir pakeitimai. E, ir RTS e, srityje visos Europos priežios institucijos, ką dar turės padaryti. Mm, dabar kalbant apie RTS e, ir ITS siūlomus standartus, mes karas noriu mm, paklausti visų pirma esmas dėl RTS ir ITS, dėl informacijos atskleidimo reikalavimų pagal pirminės konsultacijas ir parengtus projektus dėl RTS šablonai dėl informacijos pateikimo. Ne, e, dėl keitimo, ne, nebūtų taikoma keitimui vertybinėms vertybiniais popieriais, tačiau panašu, kad galutinėme projekte vis tik tai numatoma, kad vienoda informacija turi būti pateikiama pagal vienodus um, reikalavimus iš pirmo priedo. Ar teisingai taip suprantu, kodėl esma pakeitė RTS pasiūlymus būtent taip. Dabar mes dėl RTS ir RTS homogeniškumo kriterijaus homogeniškumo faktorių laikymasis yra svarbi sa, E, gali priklausyti nuo įvairių reikšmingų sąlygų. Ar gali EB patvirtinti, kad bent vienas homogeniškumo kriterijus turėtų būti vykdomas, pavyzdžiui, dėl uh, E, reikšmingumo ribos laikymasi, kas siūlomas RTS, siūlomas RTS yra numatyta. Ir dabar dėl RTS, dėl rizikos išlaikymo, gal galėtų EBA e, pa, pasakyti, kodėl galutinėme projekte RTS fiksuotas paskleidimas sint prioritetinių a, a, keitimo VP a, sandorių nėra įtraukta į a, rizikos išlaikymo pasiūlytą variantą. Ir karas norėčiau taip, norėtų taip pat akcentuoti komisijos nuomonę dėl reguliuojančių standartų pasiūlytų pakeitimo, ką, ką teikia esmė ir ABA. Norėtų išgirsti nuomonę ir, ir iš anksto dėkoja už atsakymą, kuris bus pateiktas ponui Karas. Aš labai atsiprašau, bet aš turėsiu išeiti. Thank you. Um, sorry, have... Ačiū. Pasikalydau tarp savo popierių, sako pirmininkas. Kitų frakcijų atstovų salėje nematau. Tai aš tada užduosiu klausimą. Ebai jis bus daugiausiai skirtas. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Esmą ir EBA už, ar greičiau sakant, su tuo, kad eh, RTS ir ITS eh, dokumentai mm, sureglamentuoti ir eh, baigti nagrinėti mm, į ne visus klausimus dar atsakyta, tačiau pradžia atrodo neblogai ir turime tam tikro lygio reglamentavimo reikalavimus. Dėl RTS homogeniškumo mano klausimas bus. Nesu tikras, ar nėra netitikimų tarp uh, pateiktų bazinių ataskaitų ir vienos nuostatos RTS 42 punkte mm, yra BRB e, dokumente toksai ilgas ir sudėtingas sakinys. Pažymima, kad yra atveju, kai paskui skolos e, priskiriamos atskirai turto e, klasė, nes prilyginami pirmo lygio vertybėms popieriams, nors realiai taip nėra, tai yra 42 punktas, o 2a ir trečiojoje antrojo straipsnio dalyje yra kiek kitokia mintis išsakyta, todėl Noriu pasiterauti, gal aš kažką netaip supratau, ar yra didesnių prieštaravimų tarp 42 punkto ir mano minėto straipsnio. Ir sakyčiau, tai būtų daugiau EBA skirtas klausimas. Aš suprantu, kad yra labai trapi pusiausvira. Suprantu, kad teisės aktai turi dėrėti tarpusavyje, kiek įmanoma. O tuo pat metu negalima, kad homogeniškos paskalos e, negalėtų būti keičiamos į ver, vertybiniais popieriais. Aš suprantu, kad pusiausvėra čia labai trapi, tačiau mane domina dabar jūsų nuomonė ir mintis. 20 straipsnio 8 dalyje beje sakoma, yra minima tik e, viena turto rušis, o 42 punkte e, sakoma, kad tai yra tarsi tas pati turto rušis, kuri nustatyta trečios straipsnio 2 ir trečiosiuose dalyse. Aišku, gal ir komisija galės atsakyti šį klausimą. Pervanš, nenorite pasisakyti? Taigi, Stevenai, prašom, žodis jums. Dėkui už e, pamastymus, kuriuos pristatė konkomitetas. E, aš suprantu, kad jums dar reikia daugiau laiko mūsų darbą įvertinti, tačiau tokia preliminari teigiama nuomonė džiugina. Sureaguosiu į narių išsakytas mintis. Dabar dėl e, duomenų e, pavyzdinių formų, kaip, jų, e, kaip tai bus viešinama, kiek skiriasi teorija nuo praktikos. Akivaizdu, kad mūsų darbas grindžiamas esamomis formomis, tuo, kas egzistuoja jau šiandien, yra ECB formos, Anglijos banko atitinkamos formos, taip pat yra nustatyti tam tikri informavimo reikalavimai trečiojoje Sirijoje. Tai yra labai svarbi techninių standartų, kuriuos pateikėme dalis, tuo pat metu reglamente įvedama naujų reikalavimų, jie privalo būti atspindėti reglamente daug aiškiau ir išsamiau pasakyta, pavyzdžiui, kad potencialus investuotojai ir e, viešosios tarnybas turėtų savo e, tinkamo patikrinimo prievalės vykdyti. Čia reikia ir tinkamai juos informuoti. Aišku, mes esame sukaupę nemažai patirties su jau egzistuojančiais informavimo reikalavimais ir formomis Taigi tai, ką turėjome iki šios dienos, buvo mūsų darbo pagrindas. Tuo pat metu formas papildėme e, naujais reikalavimais pagal reglamentą. Toliau klausimas buvo dėl ryšio tarp e, e, viešo valstybinio keitimo VP ir privataus keitimo į VP. Tai būkime atsargus, atraktuokime viską taip, kaip e, reikėtų. Čia mes sutarėme su komisija. Šiaip didelio skirtumo tarp privataus ir valstybinio keitimo VP didžiulių skirtumų nėra. E, kiek tai yra susiję su informacija investuotojams. Aišku, viešasis sektorius daugiau turės informuoti visuomenę ir taip toliau. Ypač tai galioja pirmajam lygiui. Aš čia pagėdaučiau kiek didesnio skirtumo. Na, mes e, teikiame tokį pasiūlymą, kadangi tai yra pirmasis lygis, tuo pat metu aš būčiau sutikęs su mažiau griežtais reikalavimais e, privatiems VP. Kitas klausimas dėl leidimų trečiai trečiai šaliai, kuri užtikrins, e, kad būtų atitikimas STS kriterijams. Techninėse standartuose mes daugiau kalbame apie informaciją, kurią privalo teikti prospekto autoriai, nor, arba norintus prospektus renkti, juos turi gauti iš e, valstybės priežiūros institucijų. Bus prižiūrima nacionaliniu lygiu, ne europiniu, tą reikėtų suprasti. Tuo pat metu, kadangi kalbame apie priežiūrą, ir konvergenciją. Suprantame, kad reikia galvoti apie vertinimą iš esmės ir tai nėra paprasta. Tuo pat metu po konsultacijų mes sulaukėme nuomonių ir jomis pasiremėme, kokios bazinės informacijos reikėtų atliekant vertinimus. Yra pavyzdžiai iš kredito agentūrų, tačiau kalbame čia apie kitas institucijas ir institutus, todėl reikia atsižvelgti į tuos skirtumus. Aišku, savo priežiūros konvergencinėje veikloje sieksime kiek įmanoma nuseklumo ir kad vertinama būtų iš esmės dėl duomenų kokybės ir kaip mes sprendžiame problemą, jeigu duomenų trūks Taigi čia reikia pusiausviras. Iš vienos pusės privalu informuoti visuomenę, suprantame, kiek daug e, blogo nulėmė e, informacijos trūkumas finansinėje krizėje, kai kalbam apie VP, tačiau iš kitos pusės yra realių pagrindų, kai nėra informacijos ar neįmanoma jos pateikti. Pavyzdžiui, paskolos yra iš tikrai gilios praeities, ir tą dieną nebuvo renkama tam tikra informacija, nes nebuvo tokio reikalavimo. Ir jeigu tokios informacijos teikimas tolesniam VP e, galiojimo ar keitimui į kitus VP bus kaip pagrindas ar leidimas paimamas, tai nebus nieko įmanoma padaryti. Taigi mes sutinkame, kad yra pagristų atvejų, kai informacijos paprasčiausiai nėra, o tą nurodyti bus galima įvardinant priežastis. Jų gali būti tikrai daug, taigi formuose mes, pavyzdžiui, sakome tam tikrais atvejai, kad e, ši informacija privalo būti pateikta, nukreipti neįmanoma, dėl kitos informacijos bus įmanoma nukreipti. Beje, sukaupę daugiau patirties galėsime padidinti lūkesčius dėl prieinamos informacijos ir negalimus, neturimus. Informacijos prieš paskutinė mintis kaip mums sekasi dirbti pagal grafiką, kol kas visai neblogai ir kitas užduotis įgyvendysime laiku, tikiuosi, Kitos užduotis EB dėl klyringo ir rizikos švelninimo. Čia e, kiek vėluojame, e, tikėjomės viską turėti iki e, vasaros, tačiau Q3 parengsime dar šiais metais. Mes informuosime ekon komitete, stengsime kiek įmanoma laikytis grafiko, o beje dėl tokio darbo pagal grafiką, tai mums reikia biudžeto. Jeigu priežiūros institucija neturės iš ko finansuoti savo veiklos, nieko nepadarys. Iš niekur niekas neatsiranda. Mes labai daug prašome iš savo darbuotojų, jie daug daro. Tuo pat metu mes e, turime daug teisėkuros pasiūlymų, kur numatytas e, nulinis papildomas finansavimas ar nulinis papildomo e, etatų. Iki šiol pavyko mums išsisukti, tačiau ateitie gali nepavykti ir e, mūsų biudžeto vykdymas e, labai griežtai prižiūrimas, tačiau reikia galvoti apie tinkamą jo dydį dėl rizikas stabilumui ir monetariniai situacijai. Kai judama į priekį su pasiūlymais, bus pateikta vis daugiau informacijos apie tam tikrus keitimus VP Ir būtent tos informacijos trūkumas buvo problema, suvokiant bendrą situaciją per finansinę krizę, žinosime daugiau apie kredito agentūras, jų vaidmuo ir čia situacija visiškai kitokia nei buvo praeitie. Dar priminsiu, kad keitimo VP reglamentas reikalauja 20-aisiais parengti priežiūros komitetui pirmąją ataskaitą dėl keitimo VP e, rinkos. Čia, aišku, teisėkuros institucijas mes laiku informuosime apie susikloščiusią situaciją. Ačiū. Eba, prašom. Uh, Ačiū už gerus klausimus. Visų pirma, nuo pranešėjo klausimų pradėsiu e, dėl to, ar apima visus rizikos kriterijus. Būtent apie tai ir kalbėjome. Uh, ir mm, ypač dėl grinų srautų ir nuoseklumo, kad iš tikrųjų pagrindiniai standartai apima, tai dabar dėl homogeniškumo faktoriaus mes tengiamės užtikrinti, kad rezultatas būtų mm, palyginamas ir ar mes galėtumėm uh, griežtesnius ir smulkesnius reikalavimus kelti taip, galėtum detalesnius reikalavimus kelti taip, bet ar to reikia? Man atrodo, mes siekime tinkamas pusiausvėros. Dabar dėl sintetinio išlaikymo momento, na, mm, mes rinksime tuos duomenis. Uh, per atsiskaitimą priežiūros institucijų ir mums tai bus svarbu, mes kelpsime naujus reikalavimus dėl keitimo VP kitą savaitę tiksliausiai, bus konsultavimas rezultatas ir dabar ta informacija, kur mes gauname, leidžia mums su, su, išsiaiškinti, kokia yra dabartinė situacija dėl rizikos išlaikymo keitimo VP srityje. Tai, na, mes žiūrėsime toliau, remsimės turimą informaciją. Dabar Dabar dėl homogeniškumo faktorių mes galime patvirtinti, kad bent jau vienas į vieną homogeniškumo kriterijų būtina atsižvelgti taip, teisingai. Dėl tų ribų taip, taip, bent į vieną, bent viena turi būti vykdoma. Dabar dėl paskleidimo Čia mm, labai svarbu yra, kad pagal kapitalo reikalavimų reglamentą, koks yra paskirstimas pagal segmentus ir mes norėjome užtikrinti testinumą su rizikos išlaikymu mm, ir buvo ankstesnės standartuose, tai ir galbūt iš tikrųjų mm, šiuo atveju buvo galima laikyti, kad sušvelninami reikalavimai ir tai atsižvelgta. Na ir tikrai pirmininko klausimai buvo <laughs> sudėtingiausi, ačiū už tai. Um, kas yra svarbu, tai kad 20 straipsnis būtų apimtas, kad taip teisingai bent vienas omaniškumo e, reikalavimų kriterijus būtų e, vykdomas, gali būti arba e, žemas reitingas, aukštas reitingas, bet negali suplakti to į uh, vieną krūvą. Tai tikrai ačiū už Jūsų klausimus. Thank you. Um, so you, so you... Ačiū. Jūs teigiate, kad jūsų parengta formuluotė atitinka 42 straipsnį. Na, man taip netrodo, bet pažiūrėsime. Žodis pranešėjui. Ne, pirmą dar komisijos atstovę, prašau. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai. Mūsų įstaiga buvo paminėta porą kartų. Pono karas vardu buvo užduotas klausimas, koks darbų tvarkaraštis numatomas, kada bus priimtas šis teisės aktas. Noriu pasakyti, kad mes stengiamės sparčiai dirbti, tvirtindami standartus, kurių sulaukiame. E, tu, dėl turinio dirbame su visomis techniniais klausimais ir pritarėme bendram, e, bendrai projektų krypčiai, bet teisinė tekstų peržiūra užtrunka, kaip žinote. Noriu atsakyti į antrąjį klausimą dėl informacijos atskleidimo apie privačius sandorius. Žinau, kad buvo diskusijų šiuo klausimu ir pasiekti kompromisai yra tokie, kad informacijos atskleidimas nacionalinėms kompetitingoms institucijoms yra toks pat ir privačių ir viešųjų e, sandorio atveju, tačiau e, privačių e, sandorio atskleidimo atvejai nėra netiek daug mm, plačiai visuomeniai skelbiama informacijos apie privačius sandorius. Labai ribota informacija skelbiama. Ačiū, sako pirmininkas, noriu padėkoti e, už e, jūsų indėlį ir pasakyti, kad tikimės dirbti su biudžeto komitetu toliau dirbant dėl mūsų šiandien balsavime patvirtintų apibrieščių. Ir buvo atmestas paradoksiškai pakeitimas pakeitimas. Reiškia, kad automatiškai nesugraž... nesugražinamas tarybos teiktas pas tekstas, bet automatiškai sugrįžta komisijos teiktas tekstas. Savo nuomonėje, ją formuluodami, bandysime tuos aspektus apžvelgti. ir kalbėsime su, su pranešėjau tiesiogiai spręsdami šį klausimą. Bandysime tiksliai apibriežti, kokios užduotis jums patikimos ir kokie ištekliai skiriami tų užduočių įvykdymui. Ačiū dar kartą už jūsų darbą ir už patiktus paaiškinimus. Dialogą tęsime tikėdamiesi galutinio patvirtinimo komisijoje. Ir dabar tuo tarpu mūsų posėdį galime baigti, o kitas posėdis vyks pirmadienį rugsėjo 3.15 val. Ačiū visiems, posėdis baigtas.